Good morning. If you could please take a seat so we can start. Okay. So, uh... Labadiena, reikia pradėti posėdį, jau kelios minutės po devintos. E, tvirkinkime darbo atvarkę, jeigu niekas neprieštarauja, teigiame, kad šiandienos darbo atvarkė patvirtinta ir mes periname prie pirmininko pranešimų. Pirmasis pranešimas dėl darbo grupių. E, darbo grupė dėl finansinės paramos. Buvo sutarta, kad bus įkurta tokia darbo grupė, kurioje bus 18 ekon e, narių ir 4 kitų komitetų nariai. Iš EPP, e, iš socialdemokratų, iš, iš visų frakcijų, <clears throat> įskaitant ir nepriklausomus narius, darbo grupių koordinatoriai at, įvertino visų darbo, visų frakcijų siūlytus kandidatus ir buvo įvertinti nauji politikos prioritetai, taip kad galimi pranešimai, buvo nuspręsta reikalauti patvirtinti visą eilę pranešimų savo iniciatyvą rengiamų ir teisėkūrinių ir neteisėkūrinių, tačiau buvo nuspręsta, kad turinį reikėtų aptarti per kitą posėdį. Vėliau, ekon E, kelionės 2020 e, metais ir delegacijos pirmiausia į Frankfurtą ir Bazelį. Mm, jų delegacijų sudėtis bus tokia. Frankfurtas trys nariai iš EPP, trys iš socialdemokratų, du iš Renių, du, vienas iš Žaliųjų, vienas iš ID, vienas iš EKR, vienas iš GUE. Į Bazelį trys iš EPP, trys iš socialdemokratų, trys iš Renių, vienas iš Žaliųjų, vienas iš ID, vienas iš EKR, vienas nepriklausomas narys. Taip pat e, buvo sutarta, kad DEHON sistema bus pritaikyta kitoms ekon e, delegacijoms. Kiti klausimai buvo sutarta reikalauti pakeisti e, pranešimo dėl semestro pavadinimą. Dabar yra vadinama tai Europos semestras ekonomikos politikos koordinavimui e, metinė augimo peržiūra 2020 metai ir dabar jis vadinsis Europos ekonomikos politikos koordinavimo semestras metinė tvari augimo strategija iki 2020 metų. Taigi vienas žodis ir šitas tvari. Trečias darbo tokias klausimas. Ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybės dėl e, kaip crowdfunding dosie. 2019 e, m. gruodžio 18 d. parlamentas ir taryba pasiekė preliminarų susitarimą e, dėl e, dviejų teisėkurinių teisės aktų susijusių su crowdfunding. Dabar vyksta techninis darbas, po to komitetai balsuos dėl preliminaraus susitarimo per antrąjį svarstymą. Nus, preliminarus susitarimas yra išplaukę iš, trijų, iš penkių trilogų klausimų dėl E, dėl ko kilo daugiausia nesutarimų. Tai yra to crowdfunding projektų e, minimali riba, investuotojų apsaugos priemonės ir investicijų ribos per svarstamą laikotarpį, taip pat apie esmos vaidmenį. E, toliau, bazės, kuri palengvintų e, tvarės investicijas sukūrimas. 19 metų gruodžio 16 dieną parlamentas ir taryba pasiekė preliminarų sustarimą dėl viso teisėkūrinio teksto. Ekon ir Envi kartu balsuos dėl e, preliminaraus sustarimo rytoj. E, Preliminarime sustarime iš esmės bus atspindėti gruodžio 3 ir 5 dienos trilogų rezultatai. Dėrybų komandos pasiekė kompromisų dėl pagrindinių klausimų, tokių kaip uh, E, pereinamosios veiklos įtraukimas, e, e, obligacijos, valstybių narių ekspertų grupių kūrimas. 19 metų gruodžio 16 dieną buvo papildomai įtraukta naujų nuostatų į tekstą, pirmiausia į 12 straipsnį, kuriame kalbama apie tai, kaip ekonominė veikla gali pakengti ekologiniams tikslams. Toliau Ketvirtas punktas darbo atvarkėje ankstesnių protokolų patvirtinimas lapkričio 18, gruodžio 2 ir 3 ir gruodžio 12 dienos protokolų patvirtinimas. Mhm. Toliau pereiname. Kitas darbo atvarkės klausimas - Europos ekonomikos politikos koordinavimo semestras metinio augimos peržiūra 2020 metai. Pranešėjas, pranešėja Auror Laliuk iš socialdemokratų frakcijos, šešėliniai pranešėjai Eniko Giori iš EPP frakcijos, Engine Roglų iš Žainiųjų frakcijos, Filip Lamberts iš Žaliųjų frakcijos, e, Gundneras Beck iš ID, Juržika iš EKR. E, asociuoti komitetai biudžetas, nuomonės rengia Envirė Girikom, FEM komitetai. Dabar suteiksiu žodį Auror Laliuk, kuri pristatys tekstą. Euh, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami šešėliniai pranešėjai, ačiū, kad suteikėte man žodį uh, E, leidžiate pristatyti šį pranešimą. Mes žinome, kokiu iššūkiu kelia aplinkos sauginiai iššūkiai ir pagristai visuomenė dėl to būkštoje. Atitinkamai mes turime kalbėti apie ekonomikos veikėjų atsakomybę. Didžioji e, dalis tarptautinių organizacijų, skaitant TVF, Pasaulio banką, reikalauja, kad mes veiktume. E, už vakar Davoso forume tarp penkių pagrindinių problemų įvardino aplinkosauginius iššūkius. Tai yra pirmasis prioritetas. Tarp jų yra biologinės įvairovės praradimas, stichinės nelaimės, e, meteorologinių neprognozuojamų e, ekstremalių atvejų e, suvaldymas ir galimybė reaguoti į juos. Ir tikimasi, kad parlamentarai, tokie kaip mes, turime priimti sprendimus, kaip greitai reaguoti tiesa, kad e, aplinkosauginiai aspektai atsispindi ir Europos komisijos planuose. Europos komisija ketina Europą paversti pirmuoju pasaulyje žemynų kovojančių už ekologišką politiką. Europos parlamentas turi kalbėti tvirtų balsų dėl ekonomikos valdysenos, taip pat yra pabrėžta būtinybė E, sukurti nuoseklų Europos semestrą, kuriame būtų atspindėti ekologiniai argumentai. Taip pat Europos parlamentas e, turi sukurti politiką, kurioje būtų suderinta aplinkosauginė ir socialinė tematika. Šiame pranešime yra kalbama, kad reikia remti Europos žalėjai kursą, kurį sukūrė Europos komisija. Taip pat turi būti įgyventas Europos semestras, kuriame atsispindėtų aplinkosaugos ir ekonomikos tikslai ir siekiai. E, kol kas apie plankosauginius nesame daug kalbėję. Taip pat mes turime kalbėti apie pakeitimo galimybės, nes pranešime yra kalbama apie tvarų metinį augimą. Be to, 2020 m. Europos ekonomikos semestras leis suderinti ekonomikos politiką socialinėme ir ekologinėme kontekste. E, turime taip pat kovoti apie socialinį ir ekologinį skurdą Turime kalbėti apie CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą mažinimą, turime kalbėti apie pasaulinius siekius e, ir e, galvoti, kaip sumažinti priklausomybę nuo anglės. E, sukurtos yra taip pat pagrindinės taisyklės viešosioms investicijos. Aplinkosauginiai poreikiai išli, tampa išgyvenimo būtinybę. E, būt, prielaida būtina. Todėl valstybės narės turi galvoti apie ekonominių e, priemonių suderinimą su jumis. Eurozono yra kalbama apie struktūrinės viešųjų finansų sistemų reformas, e, kalbant apie sauginius, socialinius aspektus, turime kalbėti apie švietimo sistemos keitimą, tai leistų suaktyvinti ūkio funkcionavimą ir leistų visuomeniai reaguoti į šio laikinius iššūkius dėl makroekonominių veiksnių. Jeigu makroekonominė patys Europoje pastaruoju metu pagerėjo, tai iš esmės yra dėl to, kad tarp valstybių narių socialiniai skirtumai šiek tiek sumažėjo, nors realiai konvergencijos tarp valstybių narių dar nepasiekėme. Taigi dabar galime sakyti, kad ekonomika nepakankamai prisidėjo prie socialinės eurozonos padėties pagerinimo ir europiečiai kaip žmonės nesidūrė tos politikos centre. Taip pat kalbame apie uh, viešosios politikos reformavimą. Taip pat reikalaujame, kad būtų uh, E, pakeistas bankų reglamentavimas, e, fiskalinėse reformose turi būti reikalama sukurti stabilę ekonominę padėtį, sveiką konkurenciją, kovoti reikia su nelegale, nelojalia konkurencija tarp įmonių. Ir e, tokiu būdu būtų galima surinkti reikiamų resursų ekologiniams pokyčiams. Ekonomikos politikos pakeitimai yra svarbus ne tik verslo partneriams, yra svarbus visai visuomeniai, todėl mes turime kalbėti apie socialinių partnerių ir e, įtraukimą į tą procesą. Taip pat turime dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis, su visuomenė, kad būtų atsižvelgiama į aplinkosauginius interus. Taigi labai trumpai ir greitai taip tą pranešimą galėjau pristatyti. Aš labai noriu toliau bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais Aš žinau, kad diskusijos per pirmąjį svarstymą bus konstruktyvios, turiningos ir aktyvios ir parlamentas turi dar kartą būti išgirstas. Ačiū. Now... Labai ačiū, o dabar suteikiu žodį šešėliniams pranešėjams. Niko Kiori iš EPP. Uh, well, think, uh, of... Dėkuoju, aš pirmiausia norėčiau patikoti pranešėjai už parengtą pranešimą ir uh, panašu, kad mums pavyks susitarti dėl daugybės uh, klausimų. Prieš patvirtinant jo paskutinę galutinę versiją, aš manau, kad tai yra labai svarbus darbas iš tikrųjų. 2011 metais, kai aš buvau ES reikalų ministrė Vengrijoje, mes e, dirbome, aš prisimenu, taryboje e, su Europos semestru ir taigi aš e, prisimenu, kad viskas atrodė iš kitos stalo pusės. Aš manau, kad mes turime ypatingą dėmesį skirti ekonomikos ir užimtumo politikai. Nepamirškime, kad Europos semestras suteikia tam tikras gairias valstybėms narėms. Ir nepamirškime, kad uh, Valstybės narės turi da, tik joms patikėtas kompetencijas, pato yra mišrios kompetencijos kur ES ir valstybės narės gali imtis bendrų veiksmų. Taigi nepamirškime to. Be abejo, aš e, džiaugiuosi, kad pranešėja nori užtikrinti, kad šis pranešimas atitiktų naujausias aktualijas. Ir klimatas, ir Europos žalėsis kursas be abejo, be abejo yra labai aktualios temos. Bent jau da, po vieną pranešimą šiais klausimais mes tvirtiname kiekvieną mėnesį. Bet aš manau, kad e, jei mes e, pageidautume vis dėlto visą dėmesį sutelkti į žalėjį kursą, mes kartosime tą, kas jau yra pasakyta kitose pranešimuose. Ir pamiršime apie tai, apie ką yra Europos semestras. Ir Todėl aš suteikčiau prisiminti, kam reikalingas Europos semestras. Toj jo tikslas yra da, suteikti da, ekonomikos ir užimtumo politikos gairias valstybėms narėms. Nereikėtų per daug užsimoti, jeigu mes norime pasiekti kažko, kažkokį konkretų tikslą. Todėl be abejo turime kalbėti apie žaliai kursą, socialinį ramstį ir lyčių, lyčių lygybės principų integravimą į biudžeto formavimą. Taigi nepamirškime, kam yra skirtas Europos semestras patvirtintas netaip seniai. Dar viena pastaba. Užimtumo komitetas be abejo parengs savo nuomonę ir mes turėsime ją atsižvelgti, koreguodami savo pranešimą, turėsime įtraukti jų mintis į tekstą. Ir todėl aš siūlyčiau šiame pranešime kalbėti apie tas rytis, kurios yra patikėtos mūsų komiteto, komitetui. Ir dar vienas svarbus dalykas. Europos semestras turi būti suvokiamas valstybių narių kaip tai, už ką jos yra atsakingos. Todėl reikėtų siekti, kad pranešimas atitiktų realią situaciją, realias aplinkybės, nes tik tuomet valstybės narės rimtai jį vertins. Taigi, jeigu mes da, da, nekalbėsime aktualiais klausimais, tuomet ir valstybės narės kritysės atsakomybės. Nepamirškime ir įvairių diskusijų dėl auksinės taisyklės, dėl žimtumo schemų. Tai yra senos temos ir ko gero mes jų neįspręsime šiuo pranešimu. Todėl mano pagrindinis pasiūlymas būtų susitelkti ties svarbiausiais klausimais. Ir tikiuosi, kad mes parengsime gerą, gyvybingą pranešimą, kurį rimtai įvertins ir valstybės narės. Dėkoju. Dėkoju toliau Rinijų. Äh, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, äh, gerbiami pranešėjai, ponė Leliuk, labai ačiū šį pranešimą. Čia mes labai aiškiai matome, kad jūs daug dirbote ir galiausiai šio pranešimo dvasia ir pagrindiniai dėmesio centrai pakeisti. Aš noriu padėkoti už tai, kiek daug valandų jūs investavote į šio pranešimo rengimą. Tai aiškiai rodo, kad pasikeitė pranešimo iš esmės linkmė, kryptis. Dabar kalbame apie valstybių narių kontrolės sustiprinimą. Mes kalbame, kad valstybės narės turi pačios uh, savo gairės pateikti ir tokie apklausos dokumentai turės būti teikiami. Ir mes turėtume, manau, daugelie kitų sričių tokį patį principą pritaikyti. Galiausiai aš manau, kad e, čia nuveikė, jūs labai gerai padirbėjote e, nes pirminis pranešimas nebuvo labai geras. Aš manau, kad dabar būtų labai naudinga, todėl Rinių frakcija pateiks dar papildomų pakeitimų. Mes tikimės, kad galėsime jį dar patobulinti, mes galėsime panaikinti ideologinius skirtumus, nes mes dabar bijome, kad semestro pranešimas gali virsti grinai tik žaliojo kurso dokumentu. Jeigu taip atsitiktų, tas dokumentas būtų nenaudingas. Aš tikiuosi, kad e, bus sukurtas kompromisas, kuris ateityje leis mums įgyvendinti žaliai kursą per kitus pranešimus, o ne per šitą. Aš, e, nors aš labai vertinu ir esu dėkingas Jums už atliktą darbą. E, kaip jau sakiau, sieksime kitų kompromisų. Man vis tik tai gaila, kad šis pranešimas tik 16 sausio buvo pateiktas ir pakeitimų pateikti mes tiesiog nesuspėjome. Mes turime e, visus e, pakeitimus gerai aptarti ir mes turėtumėm kreiptis į administraciją, į pirmininką, kad būtų labai gerai, e, kad pakeitimus galėtume teikti skaitmeninę formą. Ne visuomet tai yra įmanoma padaryti ir darbo yra labai daug. Ir kai reikia dar uh, e, ranka parašyti tuos pakeitimus, viskas dar labiau užsitėsi. E, manau, kad e, mes galėsime dirbti sparčiau ir mes galėsime pasiekti kompromisu, kaip jau sakiau, galėsime galbūt kai kuriuos punktus iškelti į kitus pranešimus, bet minėjau, sieksime čia kompromisu. Ačiū. Um, a tikrųjų, o dabar žodis Filip Lambert žalieji. Na, kai semestras padėjo įgyvendinti prieš keletą metų, žalieji mes paremėme jį, nes mums reikėjo priemonių koordinuoti ekonomikos politiką ir dabar tikrai galima sakyti, kad daugelis ekonomikos socialinių reikalų politikos ir bendros kompetencijos, atskiros kompetencijos, taigi semestras yra priemonė, priemonė nesovietiškai, kai mes diktavom valstybėms narėms, ką reikia daryti, bet tiesiog mėginimas koordinuoti, tai yra gerai. Bet daugelį metų pagrindinis e, semestro suvokimas yra toks, kad mes turime užtikrinti, jog viešosios išlaidos neviršyje ribų, tai yra pagrindinė grėsmė. Ir jeigu mes e, nustatysim e, viešasias lėšas, tikslingai jas leisim, tai tuomet bus gerai. Na, nėra iš tikrųjų tai paprasta. O B, koks tikslas turėti ūkį, ekonomiką, jeigu jie nepastarnauja žmonėms. Ir aš atsimenu, uh, matėme EPP, buvęs visi pirmininkas, e, sakė, kad reikia, kad ekonomika pasitarnauti žmonėms, nes žmonės įsivaizduoja, kad jie, ūkis ne jiem tarnauja, bet mažai, mažumai. Ir tokios nuomonės ir privertė parengti ataskaitą apie semestrą ir galbūt tai yra išbandymo atvejis naudoti dirbtinį intelektą politikoje, nes man atrodo, kad jūs jau iš anksto programuojate kompromisus ir iš tikrųjų e, tas pranešimas rengiamas be žmogaus įsikišimo. Na, tikiuosi, kad e, šį kartą bus kitaip, bet kai dabar tai girdžiu, tai nesu toks įsitikinęs. Nes iš tikrųjų dabar mes turim tą žalį susitarimą ir man šiek tiek keista, e, kolega iš Libė, dar nežinau jūsų pavardės, sakėte, na, tai nėra taip, kad yra kažkas kažkoks e, vienetas, kažkokie, kaž, kažkoks burbulas, vadinasi, šalės susitarimas, reikia jį izoliuoti nuo, nuo, nuo viso kito. Na, bet iš tikrųjų visuomenė turi turėti ateitį. Kad ji turėtų ateitį, reikia gerbti tas ribas, kurias mums duoda mūsų planeta. Reikia užtikrinti, kad laikydamėsi šitą, e, šitų ribų, kiekvienas žmogus galėtų iš tikrųjų gyventi ir būti laimingas. Aš sutinku su pranešėja, kad tai yra viso ko esmė. Jeigu e, semestras yra atsietas nuo viso šito, tai mes tampam šizofrenikais. Taigi reikia suderinti ir visi mūsų pakeitimai yra įsta linkme, kad būtų politikos nuseklumas. Žalėsis e, susitarimas tai nėra žalių ir kliukas, tai nėra naujasis moto, bet tai yra politika, politikos kryptis, kuri turėtų nukreipti ir visas kitas politikos rytis. Ir vėlgi, e, žiūriu ir kolegą iš EPP, iš tikrųjų reikia gerbti kompetencijas, valstybių narių kompetencijas, regionų ir kitų. Kitu atveju niekas nieko nebus jeigu mes bandysim diktuoti, kad tai štai toks yra refektas, receptas į pražūtį. Bet mes turim užtikrinti konvergenciją, turim užtikrinti sutarimą, kad iš tikrųjų šalesis susitarimas ir tai, ką reikia daryti. Ir aš netgi sakyčiau, kad daug tų svarščių, e, svertų, kurias mes turim, tai nėra europinių lygmenių, jie yra valstybėse narėse, jie šitie svertai yra regionuose. Bet aš manau, kad mes kaip Europos Sąjunga turime skatinti konvergenciją, skatinti entuzijazmą ir tai, kad reikia svarstyti iš naujo. Ir manau, kad tokia yra dvasia, mes jūs laikomės kaip žalieji, manau, kad dabar mes turim galimybę stati, pradėti perorientuoti politiką. Nereikia sakyti, kad viską, ką padarėm, tai buvo šlamštas, bet reikia pripažinti ribas kokios po e, klaidos iki finansų krizės, nes mes dar neišėjom iš tos krizės iš tikrųjų. Noriu pasakyti tiems, kurie mano, kad skola yra pavojinga, tai skolos lygiai yra didesni, negu jie buvo prieš didžiąją krizę. Ir tai yra taip. Tai yra privati skola, kuri tiesiog yra išpučiama, pažiūrėkime, studentai, vartotojų e, skolos ir bendrovių e, įsiskolinimai, tai ne, vis, ne visos šitos skolos bus gražintas, kai kurios iš, niekada, iš jų niekada nebus gražintas. Taigi tie, kurie mano, kad vienintelė e, sala, iš ne, ne, neatsakingumo sala yra, yra, e, yra valstybės, tai kad verslas daro viską gerai, tai nėra taip. Aš 22 metus dirbu versle ir galiu pasakyti, kad mačiau daug neatsakingo elgesio versle. Na, reikia iš, išeiti iš šito binarnio pasiskirstimo ir m, mm, nereikia komuoti su valstybinė priklausomybė ar atsakomybė, bet iš tikrųjų e, reikia sutikti joms atsakomybę, kurios jas niekada neturėjo. Labai ačiū. Dabar ID, bet nematau pono Beck. Ar kas nors iš e, ID norėtų pasisakyti? Ne, tai gerai. Mm. Iš tikrųjų, Frančeska Danata, prašom. Grazie. Dėkoju, pirmininkė. Mane labai tenkina šis pranešimas, norėčiau pasveikinti pranešėlę Liuk, nes aš manau, kad ji iš tikrųjų paminėjo svarbiausius klausimus ir kad šio pranešimo turinys patra, atkreipė dėmesį į svarbiausias temas, į tai, kad reikia keisti Europos ekonomikos modelį, kalbama apie augimo problemą, apie stabilumą ir apie makroekonominę mm, pusiausvirą. Siūlomas naujos požiūris, kuris iš esmės atsižvelgia į būtinybę didinti viešasias investicijas, į būtinybę peržiūrėti stabilumo ir augimo paktą ir iš esmės pakeisti, šiek tiek pakeisti paradigmą. De, didesnį dėmesį skiriat privačiam, pri, privačiai skolai, įsiskolinimui, kaip ką tik kalbėjo kolega. E, ir e, nepamirštant kartu ir e, e, viešai įsiskolinimą. Taigi norėčiau pasveikinti kolegę ir nebejoju, kad po to, kai bus nagrinėjami pakeitimai ta, ir bus tobulinamas tekstas, mums pavyks parengti tokį pranešimą, kuriam visi galėsime pritarti. Dėkoju. Zika from ECR. Thank you. Južan Jurzyka iš AKR frakcijos. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Aš suprantu, kad jai labai rūpi ir e, žali klausimai ir kova su neligybė. Tai yra svarbios temos, tačiau aš manau, kad šiame pranešime reikėtų išdėstyti geriau subalansuotą požiūrį, atsižvelgiant į realias Europos ekonomikos problemas. Ir tos problemos artimiausioje ateityje, ko gero, tik blogės, jei mes nesijimsime tinkamų veiks, veiksmų. Norėčiau skreipti jūsų dėmesį į tris klausimus, kurie, mano galva, yra labai svarbus. Pirmiausia, investicijos. Taip, investicijos dar nepasiekė to lygio, kurį turėjome prieš krizę. Ir da, uh, reikia daugiau investuoti į tam tikras rytis, jos, tos investicijos gali būti reikalingesnės nei investicijos kit, nei, kitur, bet nepamirškime, kad krizė praeitą dešimtmetį kilo būtent dėl to, kad investicijos buvo daromos netinkamai. Ir reikia nežiūrėti į nominalią investicijų vertę, bet į tai, kokią gražą duoda tos investicijos. Taip, mums reikia daugiau investicijų. Ir nemanau, kad investicijų skatimas turi būti susijęs su didesnio lankstumo. Da, uh, uh, suteikimu, nes dėl to lankstumo gali da, kai kas būti paskatintas dar labiau skolintis nei prieš krizę. Toliau augimas. Mes matome, kad iš tikrųjų kai kai kur da, matome da, ekonomikos augimo da, ženklus, tu galima tikėtis po krizės, bet jei tas augimas nebus tvarus, tuomet ir viešieji finansai nebus labai tvarus da, o, beveik visose valstybėse narėse, nes nepamirškime, kad visuomenė dar ir sensta be kitų problemų. Todėl aš siūlyčiau atsisakyti politikos, da, pagal kurią taikoma yra nulinė palūkanų norma, sugrįžti prie ankstesnės da, politikos, nes neigiamas palūkanų normų, da, neigiamas palūkanų normos neskatina gyvendinti labai reikalingų ekonomikos reformų. Be to, Man nepatinka siūlymas da, rengti, bal, priimti sprendimus dėl mokesčių kvalifikuotos, balsumos, kvalifikuotos balsų daugumos principo. Toliau tam, kad mes galėtume konkuruoti su kitomis pasaulio šalimis, mes pirmiausia turime užtikrinti, kad Europos šalis gebėtų konkuruoti tarpusavyje. Ir todėl mums reikia mokesčių sistemoje turėti palyginamus rodiklius, uh, Ir manau, kad tai padė, padėtų mums sustiprinti mūsų da, mokesčių sistemą. Aš pateiksiu pakeitimus ir gal jie ne visai patiks pranešėjai, bet aš vis tiek tikiuosi, kad mes galėsime konstruktyviai viską aptarti šešėlinių pranešėjų susitikime. Dėkuoju. Ačiū. Ar guoja norėtų ką nors pasakyti, prašom, Jose. Senhora Presidente, eh, a Comissão está, eh, eh, tem falado muito sobre a necessidade de termos políticas de crescimento, apresentou. Ačiū. Mes esame kalbėję apie augimo politiką, kalbėjome apie sutartį žaliojo kurso sudarimą ir apie atnaujintą socialinę politiką Europoje. Aišku, mes suprantame, kad aplinkosauginiai tikslai visur dominuoja, tačiau neturime jokių naujų ekonominių priemonių ES tai politikai įgyvendinti. Todėl labai sunku suprasti, kaip e, būtų e, galima pasinaudoti turimomis priemonėmis įgyvendinti visus mūsų nusimatytus tikslus. Nors, mano nuomonė, <clears throat> tie tikslai yra gerai apibriešti. Būtent e, mes suprantame, kad e, politika turi būti pakeista, e, kad atsirastų realios galimybės tikslams pasiekti. Reikės daugiau investicijų ir valstybių narių lygmenių. ES kalba apie ekonomikos augimą, užimtumo didinimo priemonės, atlyginimų didinimą. Ir jeigu tai vienai per kitaip neatsispindės e, finansų e, planavimo politikoje, tai visos pastangos bus veltui. Todėl man atrodo, kad diskutuodami apie šį pranešimą turėtume būti labai atsargus. Žiūrėkime, kaip tie numatytieji prioritetai gali būti e, realiai įgyvendinti. Aš nemanau, kad yra kokių naujų priemonių ES lygmenių tvarumo politikoje. Galbūt, be kita ko, e, netgi yra numatyta mažiau resursų. Ir e, yra galbūt galvojama, kad viską reikia nukelti į nacionalinį lygmenį. Pavyzdžiui, mano valstybė pastaruoju metu labai ženkliai sumažino valstybės skolą. Mūsų demokratijos istorijoje pirmą kartą toks skaičius pasiektas. Ir tai yra ne kažkokia tai biudžetų drausmės priemonė, bet tiesiog ekonomika pradėjo aukti. Kitas dalykas, kurį aš norėjau paminėti e, - darbo rinkos padėtis darbo rinką. Gana dažnai Europos komisijos rekomendacijose yra minima. Europos komisijos rekomendacijos nebuvo labai e, konkrečios, tačiau vis tik yra rekomenduojama, kad darbo rinkoje turėtų būti įdėgiamas struktūrinės reformos ir taip toliau. Man atrodo, kad atėjo laikas pabandyti suprasti, ko to, toks e, E, klausimų, kaip atlyginimų keitimas reglamentavimas priklauso kuriems dosie, kurioms sritims. Be to mes e, turbūt apie tai galime kalbėti ir aptardami darbo sąlygas darbo rinkoje. Trečias dalykas, kurį aš norėjau čia paminėti - makroekonominiai veiksniai. Taip, e, E, eurozonai euro ir ES bendrai, tai bus nepaprastai svarbu. Europos komisija atliko biurokratinį darbą ir dabar matome, kad tos valstybės, kuriuose yra ekonomikos perteklius, turės kalbėti apie investicijų didinimą ir panašiai. Bet pačios perteklinės ekonomikos ES nieko nedaro, politikos nekeičia. Todėl man atrodo, kad mes turėtumėm pradėti ES lygmenių diskutuoti, kaip galėtume pakeisti susidariusią padėtį ir ekonomikos bei pinigų sąjunga negalės toliau egzistuoti, jeigu dalis valstybių e, turės perteklinę ekonomiką, o kitose bus deficitinė ekonomika. Ilgalaikėje perspektyvoje tai nebus e, tvaru. Man atrodo, kad ši diskusija turėtų būti orientuota tą kryptimį. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteikiu žodį pranešėjai baigiamosiams pastaboms. Labai ačiū visiems ir visoms už tai, kad e, perskaitėte pranešimą ir pateikėte pirminės pastabas, na, kai dėl pataisų Na, galbūt mes, aišku, šiek tiek suvėlavom, organizuojant pirmąjį posėdį. Tai vienas dalykas, tai yra esminis, pagrindinis posėdis. Na, išgirdau žodžių ir klausimų apie socialinį ramstį, apie e, lygybę, moterų lygybę. E, visa tai yra pranešime. Na, aš manau, kad e, kai dėl makroekonomikos ir vidinių disbalansų, tų klausimų, tų klausimų reikia imtis ir reikės prie jų grįžti. Kai dėl klausimų apie tos e, Europos semestro dvasios, aš sutinku dėl kompetencijų klausimo. Iš tikrųjų, reikės visą tai turėti omenyje šitos klausimus, o dėl šito dvasios klausimo, na, aš suprantu, kad negalime pasilikti senojoje. Ir mes norėtume, kad visi e, paliktume tą mikroekonominę sanglaudą, bet tikrai dabartiniai klausimai, e, aplink aplinkosauga ir ekonomikos klausimai neegzistuoja be, be tos visos atmosferos. Ir mūsų ekonominė politika tikrai turės įtakos klimato klausimams. Tai yra labai pragmatiška. Ir dabar Kai dėl aplinkosaugos indikatorių, taip aš manau, kad mes galime jūs įtraukti į politiką, kuri, aišku, yra artima mums, socialdemokratams ir liberaliai politikai tai artima. Na, bet aš noriu tiesiog būti pragmatiška šito klausimu. Aišku, yra e, evoliucija iš tos Europos semestro dvasės ir mes turim ją sekti. Ir, e, daugelis mūsų mato ir komisija to reikalauja, kad reikia teikti kažką labai pragmatiško, o ne vien tik teologiško. Na, aš esu pasirengus išklausyti jūsų, perskaityti jūsų pastabas ir jau kai kurie patikė savo pasiūlymus. Taip ir mes jau matome tas, tas linijas, tas gairės, ką reikia mm, daryti, taip pat to vadinama Golden Room diskusijams klausimas, tai imkime darbą, pažiūrėkime, ką galim pasisemti geriausiai šito semestro ir padaryti, kad tai būtų naudinga ir veiksminga, kadangi toks yra, mano nuomonė, pranešimo tikslas. Ačiū. Taigi dabar apibendrinant norėčiau priminti, kad atsižvelgiant, kad nėra daug laiko procedūrai, tai informuoju visas, visus narius, tai kad 16 e, diena buvo patikta ir 24 diena bus, ga, iki šitos dienos galima patikti pastabas iki vidurdienio. Taigi tai turėtų būti parengta prieš pavasario e, vadovų tarybą, tai yra galutinė e, galutinis deadline'as iki plenarinės sesijos kovo mėnesį. Balsavimas. Balsavimas bus kovo mėnesį. Ir reikia, kad būtų e, pateiktas vertimas į visas kalbas ir kadangi pranešimas buvo pateiktas e, sausio 9 dieną, tai vertimai nebus parengti iki 24 sausio dienos. Tai yra data, iki kada galime pateikti e, pasiūlymus. Tai čia truputėlį problema iškyla, labai atsiprašau, bet taip yra tokia procedūra. Toliau kitas darbotvarkės klausimas turėtų būti svarstamas 10 valandą, taigi siūlyčiau padaryti 15 minučių perliuką. Dėkui. Okay. The... Na kągi, mes galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie uh, ekonominio dialogo ir keitimosi nuomonėmis su Ekofin tarybos pirmininku, Kroatijos Respublikos ministro pirmininko pavaduotoju ir Kroatijos finansų ministrus Dravko Marič. Jis perėmė pirmininkavimą Ekofin tarybai sausio pirmą dieną ir jis sutiko pas mus atvykti tam, kad jis galėtų pristatyti mums Kroatijos pirmininkavimo prioritetus ECOFIN srityje. Kroatija perėmė pirmininkavimą da, labai ypatingomis aplinkybėmis, nes nesiniai buvo paskirti naujos komisijos e, nariai ir mes tikimės, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti su pirmininkaujančia Kroatija, e, siekdami kuo geresnių rezultatų visiems. Taigi, diskusija vyks e, štai kokia tvarka. Pirmiausia, da, Ponas Marič e, pasakys įžanginį žodį, ja, tam bus skirta maždaug 10 minučių, po to 5 minutės bus skirtos e, klausimo atsakymų e, raundams. Ir po to be abejo, kiekvienas, kas užduoda klausimą, galės užduoti papildomą klausimą. Per pirmąjį klausimo atsakymų raundą kiekviena bus pasisakoma frakcijų vardu ir po to da, laikas bus skirtas pagal Dihon sistemą ir jei turėsime laiko, galėsime pritaikyti spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone, pone Mariš, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Tinalė, gerbėmėji komiteto nariai, gerbėmėji pono ir ponios. Man yra malonu dalyvauti jūsų posėdėje, tai taip pat yra didelė garbė man dalyvauti Europos parlamento Teikon komiteto posėdėje ir jame pristatyti pirmingaujančios Kroatijos prioritetus ekonomikos ir finansų klausimų srityje. Kroatija perėmė pirmininkavimą tarybai tuomet, kai ES susiduria su daugybė iššūkių. Padėtis pasaulyje yra sudėtinga ir nenuspėjama. Turime spręsti uždavinius susijusius su klimato kaita, migracija, demografiniais iššūkiais, dezinformacijos rizika ir didėjančių populizmų. Ir tą stebime tiek ES, tiek e, už jos ribų. Bet to mes žinome, kad Junktinė karalystė traukiasi iš ES ir tai taip pat e, e, susijęs su tam tikrais naujais iššūkiais. Ekonomikos rytyje mes turime taip pat da, E, spręsti per nediklėto augimo ir ekonominių skirtumų problemas. Mūsų piliečiai tikisi, kad mes spręsime visas šias problemas veiksmingai. Bet to nepamirškime, kad ką tik pradėjo uh, dirbti, prasidėjo naujos institucijų uh, ir teisėkuros uh, ciklas, kuris suteikė mums naujų galimybių iš naujo apmastyti ES prioritetus, jos tikslus ir siekti jų ta, su nau, dar didesnė energija. Kroatija savo pirmininkavimo metu darys viską, kad mes pasiektume bendrus tikslus. Dabar e, ekonominė situacija. Kalbėdamas apie Europos ekonomikos situaciją, galiu pasakyti, kad e, augimas, kuris prasidėjo 2013 metais, tęsiasi, tačiau mes matome, kad jis nuo 2018 metų šiek tiek sulėtėjo. Kartu stebime, kad tas sulėtėjimas šiek tiek stabilizavosi. Anot e, vėliausios ES, e, atsiprašau, Europos komisijos e, prognozes, 2020-2021 metais ES bendro vidaus produkto augimas sieks 1,4 procento, kaip ir 2019 metais. Tačiau žinome, kad vis dėl išlieka rizika, kad mūsų ekonomika sulėtės, tačiau ta rizika šiek tiek mažesnė nei buvo anksčiau. Bet kuriuo atveju mes galime pasidžiaugti, kad mums pavyko da, išvengti ekonomikos nuosmokio. Tačiau negalime nusiraminti, nes rizika gal šiandien e, yra mažesnė, bet ji niekur neišnyko. Taigi mes turime da, išlikti budrus ir pasiruošę reaguoti, jei stebėsime didesnį sulėtėjimą. Turime stiprinti mūsų ekonomikų atsparumą ir e, paruošti jas galimiems sukretimams. Tai reiškia, kad turime stiprinti mūsų augimo potencialą ir ES ekonomikos ir pinigų sąjungos e, institucinę sistemą. Turėsime imtis veiksmų tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių. Europos semestras. 2020 m. Europos semestro dokumentai, kuriuos nesiniai pateikė Europos komisija, da, da, susijęs su labai svarbiais dalykais. Ir kartu su Eurogrupės vadovais mes sieksime išnagrinėti eurozonai skirtas rekomendacijas ir sieksime, kad taryba jas kuo skubiau patvirtintų. Taip pat išnagrinėsime šalims skirtas rekomendacijas su visomis valstybėmis narėmis ir sieksime, kad jos imtųsi veiksmų. Be to, mes lauksime, kai komisija pradės peržiūrėti tai vadinamai dviejų dokumentų ir šešių dokumentų teisės, akt, su, su jais susijusius teisės aktus, kuriais yra pagrystas Europos ekonomikos valdymas. Pasaulis keičiasi labai greitai ir mes turime daryti viską, kad mūsų galiojantis teisės aktai ir, teisė, ir, ir uh, veikiančios sistemos atitiktų besikeičiančią situaciją. Ir e, aš nebejoju, kad mes, atlikdami tą peržiūrą, galėsime aptarti aktualiausias temas tiek su taryba, tiek su parlamentu. Ekonomikos ir pinigų sąjunga. Reikia gyveninti patiktas rekomendacijas ir gerinti taisyklėmis pagrystą e, nacionalinių politikų koordinavimą. Uh, Bet tai yra tik dalis darbo. Mes turime gilinti ekonomikos ir pinigų sąjungą ir mes esame pasiruošę tą daryti. Ne tik dėl to, kad Kroatija per, e, po keliarių metų ketina e, prisijungti prie eurozonos. Jūs žinote, kad mes to siekiame, bet ir todėl, kad esame įsitikinę, kad gerai funkcionuojanti ekonomikos ir pinigų sąjunga yra naudinga visoms valstybėms narėms. Mes labai glaudžiai bendradarbiausime su Eurogrupe, kuriai vadovai suteikė įgaliojimus sukurti pagrindinius pamatinius šio projekto elementus. Šioje srityje mūsų pagrindinės tikslas bus galutinai parengta tai, tarybos pozicija dėl reformų ir investicijų paramos programos, į kurią įeina eurozonos konvergencijai ir konkurencingumui skirta priemonė. Taip pat mes sieksime tokios pat priemonės ne eurozonos šalims ir techninės paramos priemonės. Teisėkuros darbas, kuri bus pagrėstas komisijos pasiūlymais dėl reformų paramos programos ir taip pat dėl kitų dokumentų skirtų eurozonos konvergencijai ir koncirgumui skirtos priemonės, kuriems pritarė Eurogrupė praeitų metų spalį. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų daroma pažanga nagrinėjant visus šios dokumentus. Ir mes žinome, kad mums reikia bendros biudžetinės priemonės, yra reikalinga valstybėms narėjams, da, mes turime da, sutelkti suverenumą pinigų politikos klausimais ir da, valiutų kursų keitimo klausimais. Aš tikiuosi, jūs pritarsite, jūs taip pat skirsite daug dėmesio šiems klausimams. Toliau, bankų sąjunga. Aš manau, kad mums reikia geriau valdyti rizikas, mažinti rizikas ir ta, taip pat ta, a, dalintis riziką, takant Europos indėlių garantijos schemą. Mes žinome, kad pažanga rengiant šią schemą yra nepakankama, bet mes e, tikimės, kad mums pavyks spręsti politiškai jautrius klausimus. Ir da, mums reikia žengti į priekį, nauj... reikia naujos pažangos, nors suprantame, kad tam reikės laiko ir da, kantrių diskusijų. Mes esame pasiruošę tęsti šias diskusijas, glaudžiai bendradarbiaudami su Eurogrupės vadovais. Dar vienas labai svarbus bankų sąjungos elementas yra būtinybė susitvarkyti su da, pa, krizių palikimu Mes žinome, kad neveiksnių paskolų lygis kai kuriuose šalyse, tai nepaisant pažangos, tebėra labai aukštas. Tos neveiksnios paskolos kelia riziką bankų sistemai ir taip pat e, sumažina bankų e, gebėjimus e, skolinti verslui ir piliečiams. Labai svarbu spręsti visas šias problemas. Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad ateityje neveiksnios paskolos nebūtų kaupiamos. Ir todėl mes esame pasiruošę pradėti dėrybą su Europos parlamentu dėl direktyvos, dėl kredito paslaugų teikėjų, kredito supirkimo ir uh, užstato uh, susigražinimo. Mes taip pat esame pasiruošę pradėti dėrybas dėl reglamento, dėl. Uh, dėl pagrindinio sandorio šalių restruktūrizavimo ir gaivinimo. Čia reikia politinio susitarimo. Toliau, kapitalų rinkų sąjunga. Mes žinome, kad ta kapitalų rinkos yra dar vienas svarbus mūsų prioritetas. Ir mes pripažįstame, kad mums reikia kapitalų rinkos sąjungos, prie to mes, tai ji prisidėtų prie augimo Europos sąjungoje. Ji taip pat sustiprintų ir ES e, eurozonos padėtį tarptautinėje e, arenoje. Pirmininkaudami mes e, ypatingą dėmesį skirsime tam, kad mes galėtume pritaikyti priemonės, kurios padėtų mums peržiūrėti veiksmų planą dėl kapitalų rinkų sąjungos kūrimo. Taip pat manom, kad reikia naujų prioritetų šioje srityje, reikia priimti naują veiksmų planą. Taigi mes ketiname prisidėti prie kapitalų rinkos, rinkų sąjungos prioritetų formavimo. Dabar keli žodžiai apie mokesčius. Taryba labai aktyviai pastraisiais metais veikė mokesčių srityje ir mes ketiname tokį, dirbti toliau tokiu pat ritmu. Bet daug kas priklausys nuo to, kokius naujus teisėkurus pasiūlymus pateiks Europos komisija. Pasirodo, atrodo, kad šiandien svarbiausia žodžiai yra žalės ir skaitmeninis. Ir mokesčių srityje jie taip pat yra aktualūs. Akivaizdu, kad mes džiaugiamės, kad komisija pateikė iniciatyvą dėl Europos žaliojo kurso. Mes ketiname paskatinti tolesnį šio dokumento nagrinėjimą ir tikime ir lauksime kitų uh, komisijos rengiamų priemonių susijusių su, mokeš, e, su e, mokesčių sistema ir žaliuoju kursu. Dar viena, e, vienas svarbus šio klausimo aspektas yra skaitmininė skaitmeninis apmokestinimas. Jums yra žinoma, kad EBPO šiuo metu rengia da, tarptautinės da, pelno apmokestinimo sistemos reformą ir atsižvelgdama į ekonomikos skaitmeninimą. G20 nustatė terminą, iki kurio reikia surasti galutinį sprendimą. Tai yra iki 2020 metų pabaigos. Mes manome, kad mums reikia globalaus visapimančio sprendimo tai ir taryboje. De, Praeitų metų kovo mėnesį buvo nuspręsta pradėti dėrybas dėl Europos skaitmininio apmokestinimo paketo. Uh, Ir mes skatinsime vidaus diskusijas šio klausimo ir tikimės, kad visos valstybės narės prie to e, prisidės. Nors daug kas priklausys be abejo dėl ABPO e dė, a, galutinio pasiūlymo. Toliau, kartu mes ketiname da, da, nagrinėti pasiūlymą dėl bendro pelno mokesčio bazės. Tai yra susijęs su skaitmininės ekonomikos a, apmokestinimo klausimu. Mes tęsime techninės diskusijas ir da, suprantame, kad mums reikės įspręsti nemažai politinių klausimų susijusių, pavyzdžiui, su šio dokumento taikymo sritimi. PVM. Mes manome, kad reikia pažangos diskusijose dėl PVM tarifų reformos ir apskritai reikia pradėti įsamesnės diskusijas apie PVM sistemą. Dabar leiskite man paminėti dar kelias temas, kurios mūsų galva yra nepaprastai svarbios ES. Tai yra neigiamos demografinės tendencijos, kurias mes stebime visoje ES. Bet žinome, kad kai kuriuose šali, valstybės narėse tos tendencijos yra uh, uh, itin neraminančios. Mes uh, manome, kad šios tendencijos kelia didelę riziką, kuri pirmiausia viešųjų finansų tvarumui. Uh, Ir šie klausimai yra aktualūs visiems. Kroatija todėl ketina paskatinti diskusijas dėl šių tendencijų švelninimo priemonių. Aš tikiuosi, kad mes per kitą pusmetį galėsime sėkmingai ir vaisingai bendradarbiauti. Taigi dėkoju Jums iš anksto už mūsų bendradarbiavimą ir nekantriai lauksiu Jūsų pastabų. The... Ačiū, dabar suteiksiu žodį pirmajam nariui Eniko Giori iš EPP frakcijos nariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs čia. Labai džiaugiuosi Jūsų programa ir įsipareigojimais ir esu tikra, kad galėsite su mumis puikiai bendradarbiauti per visą kadenciją. Tai geros kloties. Aš dabar kalbėsiu savo kalbą. Aš norėčiau paminėti du klausimus. Kroatijos pirmininkavimo programoje yra numatyta skirti dėmesį demografijos problemoms. siekiama sumažinti šių tendencijų poveikį mokesčių sistemoms. Ką Jūs konkrečiai turite galvoje? Gal galėtumėte samiau pakomentuoti šį klausimą? Antra. Kroatija ruošiasi prisijungti prie eurozonos ir aš linkiu Jums e, sėkmės. Žinome, kad e, prisijungimo prie eurozonos sąlygos tai šiandien yra sudėtingesnės dėl to, kad kuriama yra bankų sąjunga. Ką Jūs apie tai galvojate? Kaip Jūs vertinate, ar Kruatija yra pasiruošusi jau prisijungti prie eurozonos? man atrodo, kad jūs norėtumėte iki metų pabaigos prisijungti prie eurozonos. Ar pavyktų jums tai padaryti? Aš galiu pasakyti, kad Europos parlamento parlamentarės pateikti klausimai abu yra labai geri. Ne tik tas, kuris yra susijęs su Kroatija, bet, e, kaip aš jau savo, savo įžangoje, neigiamos geografinės tendencijos yra aktualios visai Europai. Mes e, pastaraisiais metais pastebėjome negatyves demografinės tendencijas. Iš tiesų dešimtmečius mes kalbam apie e, gyventojų senėjimą, bet to iškyla papildomas spaudimas dėl migracijos ir bendrai migracijos krizė, su kuria susiduria Europa, yra aktuali tema. Kodėl mums reikia tą klausimą kelti? Esame jauniausia valstybė nariai. Viskas yra savaime suprantama, Kroatija dabar su to iššūkiu susiduria. Tai buvo ir daugeliu kitų valstybių, naujųjų valstybių narių. Ir čia mes nekalbam apie įprastą laisvą asmenų judėjimą. Tai buvo vienas iš pagrindinių argumentų, kai e, vykdėme vidinę kampaniją dėl ES vertybių, kad prisijungtume prie ES. Tai buvo labai aktualu jaunimui, darbuotojams visiems kalbėjome tai, kad reikia galimybių keliauti po Europos Sąjungą. Tačiau, kai pamatai, kad iškyla potenciali e, protų nutekėjimo grėsmė ir kai kurie kiti elementai, kurie gali prisidėti prie ES valstybių narių ir ekono, jų ekonomikų įvairovės ir konvergencijos, tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Mes tai vertiname kaip svarbią problemą. Greta to, kaip jūs sakėte, negatyvios demografinės tendencijos daro poveikį fiskaliniai padėčiai ir aš čia nekalbu konkrečiai apie ES biudžetą, daugiametę finansų perspektyvą, bet daugiausia kalbu apie nacionalinį biudžetą, nes aš sakyčiau, kad tai yra bendra problema - pensijų sistema, sveikatos apsaugos sistema, socialinio saugumo sistema ir kitos panašios e, sritys jaučia negatyvių tendencijų didelį poveikį. Jokių būdų negalime sakyti, kad tai yra tik ES finansų ministrų klausimas. Neformalus ECOFIN posėdis Zagrebe įvyks šių metų balandžio 24-25 dienomis. Demografiniai klausimai bus tarp mūsų aptariamų temų, kad paskatintume diskusiją ES ministrų lygmenių dėl euro aš išsakysiu e, tokį mm, mintį. Esu tarybos pirmininko atstovo, pirmininkaujančioje taryboje e, kėdėje dabar, o dabar aš atsakysiu kaip Kroatijos finansų ministras. Kroatijai ši tema labai svarbi. Kroatijos ekonomika yra E, labai įvairi. Praeitais metais mes paprašėme prisijungti prie ERM2 ir nusintė mūsų nacionalinis bankas tokį prašymą. Prie nacionalinio banko prezidentas ir aš pats tą laišką pasirašėme ir juose mes ne tik išreiškėme norą prisijungti prie um, valiutų keitimo mechanizmo 2, ERM2, bet ir pritaikyti tam tikras priemonės. Taigi dabar uh, Visos priemonės yra mūsų rankose ir esame pasirengę tas priemonės įgyventinti, kai sugebėsime įgyvendinti, aš esu tikras, kad mes sugebėsime įgyvendinti kriterijus, kurie yra surašyti tame laiške ir visose ES struktūrose. Kroatija turi tęsti dialogą su Europos institucijomis ir e, eiti pirmin tuo mums labai svarbiu keliu. Šengenas ir euras yra tos sritys, kurios leis Kroatijai dar geriau integruotis į ES. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs tą klausimą teikėte. Europos parlamentui ir jūsų komitetui pateiksime naujas informaciją, kada tik reikės. Visuomet malonu bus pas jūs sugrįžti ir paaiškinti šią Kroatijai labai svarbę problemą. Ačiū. Ačiū Inalumą iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū. Sveikinu ministrą. E, pradėjus pirmąjį Kroatijai pirmininkavimą, valstybei labai svarbu būti pirmininkaujančia. Suomija ką tik tą patyrė. Šį kartą aš nekalbėsiu apie tai, kad reikia reformuoti augimo ir stabilumo paktą. Mano kolegos apie tai vėliau kalbės. Aš norėčiau paminėti kitą labai svarbų klausimą, kurio jūs nepaminėjote, bet jis yra labai svarbus parlamentui ir visai Europai bei valstybėms narėms. Tai yra kovos su pinigų plovimu problematika ir direktyva. Komisijos vicepirmininkas Dombrovskis vakar labai aiškiai išsakė susirūpinimą dėl to, kad nepakankamai gerai yra įgyvendinama neseniai patvirtinta kovos su pinigų, direktyva kovai su pinigų plovimu. Jis net paskelbė, kad inicijuos pažeidimų procedūras valstybėms narėms, kurios tos direktyvos neįgyvendina. Galiu pasakyti, kad aš jam pritariu. Komisijos narys sakė, kad problema ta, jog esame sukūrę geriausią teisinę bazę kovai su pinigų plovimu, tačiau ji nėra įgyvendinama. Gruodžio mėnesį taryba, pirmininkaujant Suomijai, nusprendė, jog netidėliojant reikia e, siekti um, pažangos EML sistemoje. Ir tikimasi, kad Europos komisija šiuo metu kovo mėnesį pateiks konsultacinį dokumentą. Taigi, aš tikiuosi, kad jūs, pirmininkaujantį valstybę, taryboje galėsite nuveikti žymiai daugiau, kad būtų įgyvendinta AML direktyva Ir aš taip pat tikiuosi, kad atsiras galimybių sistemą reformuoti. Tai būtų naudinga vartotojams ir visuomeniai. Todėl noriu jūsų paklausti, ar ketinate spręsti šią labai svarbę e, problemą, kovo su pinigų plovimu problemą. Ačiū gerbiamas e, komiteto nariai. Tas klausimas labai svarbus, labai aktualus. Visi žinome. Pastarojo, gal ne visai pastarojo meto įvykiai, kokie iškilo. Todėl mes tą klausimą kėlėme. Ir mums visiems tapo aišku, kad reikia būtinai veikti. Kaip jūs citavote Europos komisijos vicepirmininką Dombrovskį, kalbėjusi vakar, pinigų plovimas yra labai rimta problema Europos komisijai. Mes, pirmininkaujantį valstybė, numatėme e, susitikimų ECOFIN lygmenių e, šią temą gegužės ir birželio mėnesį, bet jūs teisus, iki to laiko reikia stebėti Europos komisiją, ji paskelbs e, savo ataskaitą apie direktyvos įgyvendimą, ypač penktosios ALML direktyvos įgyvendimą. Vėlgi aš kaip finansų ministras noriu tą temą susijęti su anksčiau kalbėjusioje parlamentare, nes jūs paminėjote Suomijos pirmininkavimo patirtį ir pasirinktą poziciją. Mes, kaip Kroatija, Mes Kroatiją pinigų plovimo temą įtraukėme į ERM2 laiško tematiką. Todėl mes suprantame, kad būtina tą problemą aptarinėti ir stengtis įgyvendinti reikiamas priemonės nacionalinių lygmenių. Tačiau mūsų sukaupta patirtis, sprendžiant šį klausimą, turėtų išjudinti bendrasias diskusijas tarybos lygmenių Žinoma, viskas priklausys nuo to, kokie procesai vyks tarp valstybių narių. Tada nuspręsime, kokiu žingsniu reikia toliau. Bet aš esu tikras, kad valstybės narės tą problemą vertina labai rimtai. Aš tai galiu pasakyti kaip Kroatijos atstovas. Ačiū. Now, Luis Gericano. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveiki, Viki, ponė Marič. Na, turiu pripažinti, kad jūs uh, tikrai pradedate pirmininkauti labai sunkiumo metu, breksito metu. Na, linkiu jums sėkmės ir aš tikrai linkiu jūsų pirmininkavimui didelės sėkmės. Aš manau, kad tikrai e, praeiti darbą kartu su naujais komisijos nariais yra gerai. Na, dėkui už jūsų pastabas apie bankų sąjungą ir jūsų įsipareigojimą iš naujo pradėti dirbti ties bankų sąjunga, kuri jau buvo patekusi aklavitė keletui metų. Na, jūs e, minėjote, kad e, jūs, e, jūs tikrai palėtėte kai kurios dalykus, dėl kurių aš norėčiau žinoti jūsų nuomonę. Vienas yra valstybės skolos turbūt. Tai valstybių narių įsipareigojimų. Klausimas, na, iš esmės, ką mes sužinome, tai kai yra kažkokia bankų krizė ir nesėkmė, yra tai, kad mūsų sprendimo priimimo mechanizmas, antras ramstis bankų sąjungoje, na, iš tikrųjų neveikia, nefunkcionuoja. Ir man atrodo, kad mm, atrodo, kad yra kai kurie bankai yra didesni, kai kurie mažesni, bet tikrai interesai tie patys. Bet aš norėčiau žinoti jūsų nuomonę, koks yra teisėkros paketas, kurie jūs numatote, ar būtų įmanoma daryti e, kompromisą tarp tų, kurie norisi e, imtis veiksmų ir e, rizikos pasidalinimo. Ir kaip draudimas E, dera ir ir tas e, veikla po draudimo, kaip jūs sakytumėte, derinti. Dėkuoju, tai taip pat yra svarbi tema, kurią labai išsamei aptarinėjame Euro grupėje. Manau, kad mūsų, kaip pirmininkančios valstybės, yra, pozicija yra tokia, kad mes stengsimės gilinti Europos pinigų sąjungą ir mes tikrai esame įsipareigoję užtikrinti, kad bankų sąjunga gerai funkcionuotų. Darbas yra tęsiamas, darbo grupė ir taip pat įvairiose aukšto lygio darbo grupėse, edis ir taip toliau. Ir tai yra toks bendras visą apimantis požiūris, kad reikia nustatyti aiškus aiškę poziciją, kai dėl indėlių draudimo ir taip pat pradėti politinę e, diskusiją dėl bankų sąjungos uždraudimo. Tai nėra didelė pastaptis, kad darbas ties e, trečiuoju, pavadinkim tai trečiuoju, bankų sąjungos ramščiu dar, dar, dar stapčioje ir tai mes patiriame tuos pačius iššūkius, kaip ir jūs minėjote, tuos e, klausimus, taip, rizikos mažinimas ir taip toliau. Bet tuo pačiu metu mes taip pat džiaugiamės, kad bendra diskusija ne, neapleidžia pradinių pirmųjų ramščių, kurie yra įvesti ir įgyvendinti, nes kartu paraleliai dirbant ties Edis mes turim ir dėmesį skirti ir pamokoms išmoktoms pamokoms, ką mes išmokome gyventinam pirmą ir antrą ramstį. Tai yra bendras požiūris, kaip mes galime taikyti šitą paketą sėkmingai. Na, kai dėl konkrečių detalių e, šios temos, e, tarp jų ir e, tas vadinamas foreign exposure, tai yra diskusijų dalis, kuriuose vyksta techninių lygmenių, darbo grupių lygmenių ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, taip pat pritarsim šitam dialogui, nes esam pasirengę, kiek įmanoma, visais pajėgumais e, stimuliuoti, skatinti tolesnės diskusijas ir kaip ir dėl pirmo ir antro klausimo, kai dėl Kroatijos pozicijos, na, jau du metai, jau porą metų vyksta Eurogrupės posėdžiai e, visapimančių formatų ir manau, tai tikrai yra vertingas žingsnis tęsiant diskusijas ir manau, kad tie klausimai yra keliami tinkamų lygmenių, nes kai kurios valstybės narės išsakė savo norą įstoti į eurozoną, na, bet tai yra bendras interesas užtikrinti, kad gerai funkcionuojanti bankų sąjunga būtų vienas iš prioritetų. Dėkui. Labai ačiū. Dabar Stasys Ekeliūnas. Yeah, thank you. Uh... uh Dėkuoju, gerbimas ministrė. E, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Ir e, jūs dirbate taip pat ECOFIN. Na, aš e, džiugiuosi, kad jūsų pastabomis, e, siekiant išspręsti ir mm, demografinės tendencijas, na, bet kai dėl finansų sistemos ir priežiūros architektūros na, tai ne visai patenka į jūsų pirmininkavimo e, sritį, bet kadangi jūs esate finansų ministras Kroatijoje daug metų, tai galbūt jūs turite šiokių tokių nuomonių apie finansų priežiūros architektūrą. Prieš keletą metų komisijos narys ponas Dombrovskis e, pasiūlė naują modelį finansų priežiūros, kad bendras e, bendras priežiūros mechanizmas būtų vienoje pusėje, o taip pat ir e, iš kitos pusės būtų e, vartotojų apsauga, tai būtų tarsi tokios dvi viršūnės. Na, Kroatija turėjo keletą problemų su Švedijos e, bankų paskolomis, ten e, keli šimtai tūkstančių žmonių paėmė paskolas ir teismas nusprendė, kad turi būti skaičiuojama žmonių naudai, bet vis tiek yra rizikos, atsiranda nauji fintech modeliai ir finansų priemonės e, susijungusios su didelėmis bendrovėmis, na, tai gali sukelti naujų rizikų valstybėms narėms, tarp jų ir e, jūsų mažai šaliai, mano mažai šaliai Lietuvai. Taigi, ar jūs turit kažkokią nuomonę apie e, priežiūros architektūrą ir kokie yra svarbiausi klausimai. Ir galbūt galėtumėte plačiau pasisakyti apie e, skolas, vyriausybės skolą e, Kroatijoje, nes kadangi planuojate įstoti į eurozoną, įsivesti eurą, tai kokios yra jūsų priemonės ir jūs einate tikriausiai tinkamą kryptimį. Dėkuoju, gerbimas parlamento nariai, kai dėl finansų architektūros priežiūros ir vėlgi, ką jūs e, minėjote, ką sakė panas Tramborovskis ir komisija, tai mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, visuomet na, žiūrim konstruktyviai kokie gali būti potencialūs pasiūlymai ir koks dialogas konkrečiamis temomis. Jūs minėjote, tai yra visiškai teisinga Kroatijos atveju ir e, Šveicarijos banko bank, frankais paimtas paskolas. Tai yra svarbu ne, ne vien mano šaliai, bet ir dar keletui kitų šalių. Taigi patyrė mm, buvusią krizę, ūkio ir finansų krizę, mes matome, kad tai yra elementai, kurie turėtų ir privalo būti e, sprendžiami ir jiems e, turime skirti pakankamai dėmesį. Žinome, kaip svarbu yra priežiūra. Jūs minėjote ir sutinku, kad prevencija tai yra, na, kaip ir e, prevencijos priemonės turėtų būti pagrindinis klausimas mūsų dėmesio centre. Taigi, ne patekti į tokią e, situaciją, kai yra per daug reguliuojama, bet užkirsti kelią ir tokiems atvejams, kad nebūtų įmasi papildomų žvingsnių ir galiausiai jie bus įvertinti tiek bankų, tiek finansų sektorėje, kaip dėl naujų e, iššūkių, dėl fintech, pavyzdžiui. Tai yra klausimai, kuriuos mes, kaip pirmininkaujant valstybė, kėlėme neformaliuose posėdžiuose Zagrebė. Tai yra svarbus klausimas, nes tai yra vienintelė galimybė, kur mes visi susirenkame, ne vien tik tai ES finansų ministrai, bet ir nacionalinių bankų vadovai. Taigi tai yra klausimas arba formas, kur reikia arba turėtume galiausiai iškelti tokį klausimą, kadangi, žinoma, tai yra naujas iššūkis, e, su kurio dabar susidurėme ir viskas keičiasi ir daroma pažanga e, tikrai labai greitai ir galiausiai e, reikia atsakyti ir į šitos iššūkius. Kai dėl konkretaus klausimo, dėl vyriausybės krizės, taigi aš kaip finansų ministras galiu pasakyti, kad tikrai reikia atsižvelgti į, na, keletą pagrindinių kriterijų, keturis, penkis iš jų. E, valiutų keitimo mechanizmas, stabilumas, kainų stabilumas ir taip pat reikia atsižvelgti į fiskalinius kriterijus. Iš vienos pusės yra vyriausybės skolos deficitas ir Kroatija e, sugebėjo peržiūrėti ir stabilizuoti viešus finansus per pastarosius porą trejetą metų, kai mes turime ir mes tikrai turim perteklių ir laukiame penčiūros, laukiame, kai kol Eurostat paskelb savo rezultatus balandžio mėnesį, bet klausimas yra vyriausybės skola. Na, 15 metais buvo 85 procentai BVP ir per šitas priemonės skatinant augimą, aktyvuojant valstybės turtą ir fiskalinę konsolidaciją mes gebėjome sumažinti 13 e, procentinių punktų tą skolos dydį. Ir dabar vėlgi laukime e, galutinių skaičių, bet tikimės, kad jie bus apie 71 kažkas panašiai. Bet palauksime, Eurostato rezultatų, bet šitie 13 procentinių punktų, kai juos perkeliami į augimo stabilumo paktą ir Maastrichto tartį, tai yra tikrai daugiau negu patenkinamas rezultatas ir tikrai kriterijai yra įvykdyti. Nuostata sako, kad jeigu yra daugiau negu 16 procentą, tai jūsų mažinimo tra trajektorija, skolos mažinimo trajektorija yra 1,20 iš palyginus dabartiniu lygiu 60 procentų. Kroatijos atveju galime suprasti, kad Kroatija maž, mažina visybės skolas pagal BVP maždaug 13 procentinių punktų per metus, kai e, atsižvelgiam į Mastrikto ir stabilumo ir augimo paktą, tai yra keturis kartus daugiau negu jų nuostatos reikalauja. Taigi tokia yra mūsų išvada ir tai yra tikrai faktas, kad mes įvykdome šitą kriterijų ir vėlgi grįžtam prie ankstesnių klausimų dėl euro taikymo Kroatijoje. Na, sakyčiau, kad mes negalėtume išsiųsti šitą laišką ir atvirai svarsyti klausimą, neturėdami tokių rezultatų visuomenėse finansuose. Na, bet gal, galiausiai mano žinia yra tokia, kad tikrai gali būti užtikrinti, kad e, Kroatija laikysi savo planą toliau mažinant vyriausybės skolą ir 16 procentų, tai yra to, tam tikra riba ir materialus dydis, bet taip pat ir psichologinis dydis e, yra toks, kurį mes privalome įveikti per trejata metų. Dėkuoju, Herbe Živan. Dėkuoju. Sveikiname Kroatiją pradėjus pirmininkauti. Na, aš turėčiau trejata klausimų. Pirmiausia, ministrui. Jūs kalbate apie procedūrą, jūs pradėjote mm, stojimą į eurozoną mm, procedūrą ir pagrindinis dalykas tai yra tai, kas vyksta nuo 2000 metų. Kai kurios šalis, eurozono šalis, tikrai jos veikia labai gerai ir jos jų rezultatai geresni ne, netgi negu eurozonos valstybė. Tai kokie yra jūsų rezultatai, ko jūs tikitės? Toliau e, klausimas Kroatijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Na, mes esam nenormalioj padėty. Ir daug e, kas kelia nerimą, nes tai yra daug infra, investuojama infrastruktūra ir yra reikalavimas 3 procentų e, skolą, 3 procentai deficito ir reikėtų galbūt peržiūrėti infliacijos klausimus, e, kad būtų negatyvus rezultatai. Taigi, kai, ką Jūs manote apie šitos kriterijus, kurie yra labai svarbus ir jie galioja daugiau kaip 30 e, metų. Ir galiausiai klausimas pirmininkančiai Kroatijai, mes susidurime Europos Sąjungoje ir ne vien tik tai e, su tokia ekonominio nacionalizmo politika, amerikietiška politika labai agresyvi ir tai yra vienašališkumas, e, kai ne, priekyboje negerbiamas tarptautinės sutartys ir kokia yra Kroatijos pozicija šito klausimu ir ką jūs matote, kaip, manote, kaip bus mm, elgiamas ateityje. Dėkuoju, gerbimas parlamento nariai. Vėlgi, euro klausimas ir sąnaudų ir naudos klausimas ir labai svarbus. Ir tai mes, Kroatijos vyriausybė, Nacionalinis bankas tikimės, tikimės to jau kurį laiką, nes galiausiai tai ne vien tik tai klausimas, kad mes padarom išvadą, kad norim įsivesti eurą ir tiek, dėl to, kad mm, mūsų ekonomika gerai veikia, bet ne, mes norime užtikrinti, kad būtų kokybinė išsame analizė visų už ir prieš. Tai yra naudos ir išlaidų analizė. Ne vien tik tai e, žiūrėti kažkokią statinę procedūrą, statinę atvejį, bet dinamiškai, kas buvo išmokta krizės laikotarpiu, kokia yra naujųjų valstybių narių e, patirtis, patirtis kurios įstojo eurozoną ir taip toliau. Šitas dokumentas rengiamas jau e, du metai šalies viduje, bet išverstas į anglų kalbą galite jį rasti. Ir mintis buvo tai, kad reikia suderinti ir pasisengti palyginti, kokie yra už ir prieš. Ir pradėsiu nuo to, kas yra už, nes tai yra labai svarbu mūsų piliečių požiūriu. Puikiai žinote, kad Kroatija buvo dalis e, kitos sistemos, politinės, ekonominės sistemos, o dabar mūsų piliečiai turi žinių ir jie atsimena tą laikotarpį hiperinfliacijos, devalvacijos, e, kainų, kainų mažinimo, taigi mes žinome, mes mm, atsižvelgėme jų potencialias baimės ir kokios bus kainos, kad kainų kilimas ir taip toliau, arba kils kainos įvedus eurą, ar bus infliacija, bet tuo pačiu metu mes lyginame su su tų šalių narių patirtimi, koks buvo poveikis kainoms. Apskritai mes kalbam 1,3 procentai metinį infliaciją per pirmus metus, nes čia mes kalbam, na, galbūt vieną, bet labai trumpalaikį laikotarpį, kadangi mm, tai nedistėsia labai greitai. Kai įvedame eurą, kai pasikeičia kainos, tai labai trumpas laikotarpis. Toliau pereimą prie euro, euro kainą, tas pakeitimo elementas, kas e, prisim šitas išlaidas mūsų piliečiams tai labai svarbu. Ankstesni klausimai, anksčiau e, kalbėjęs parlamento narys iškėlė e, Prancūzijos franko klausimą. E, kiek piliečių, kiek bendrovių turi, e, turi paėmė paskolas kūnomis mūsų valiuta, kiek tai yra susijęta su eurų ir kuna yra mūsų nacionalinė valiuta 20-26 daugiau metų. Ir e, tokie, tokios yra išlaidos, na ir nauda yra daug didesnė, kadangi galiausia reikės išvelgti į valiutų keitimo e, mechanizmo riziką, o įvedusi eurą ir atsižvelgiant mūsų ekonomikos struktūrą, tai e, viet, privatus viešasis sektorius, bankai, mes kalbam apie tris ketvirtadalius jų, e, jų balanso, kad tai yra susiję su euru. Tai yra istoriškai prieš įvedant eurą mes tikrai buvom susiję su Vokietijos markė, bet tai taip pat ir e, kreditų rizikos sumažinimas, keitimo mechanizmo sumažinimas, e, rizikos sumažinimas Kroatija daug padarė ir tai galime labai lengvai patikrinti tai galima pasižiūrėti, kokios mūsų yra e, paskolos ir kas yra padaryta per pastarusius porą metų. Na, mes manome, kad dar yra vietos, kur galim daryti pažangą šitos lygiai, ypač jeigu mm, lyginam mus ir panašias e, komisijas e, ir kaiminės šalis. Taigi, naudos ir išlaidų analizė rodo, kad Kroatijai bus daugiau naudos. Kai dėl pirmininkavimo ir jūsų klausimą dėl negatyvus palūkanų normas, tai tikrai yra iniciatyvų, yra minčių, kad reikia keisti šitas ilgal, ilgalaikio galiojančias taisyklės ir galvojame apie deficito lygmenį, e, kainų lygį, infliacijos lygį, investicijų lygį. Na, aš čia sakyčiau, kad iš vienos pusės augimo modelis ne vien tik tai nacionalinių lygmenį, bet ir Europos lygmenių, apie ką bekalbėtume, jeigu nėra tinkamo investavimo, tai tikrai reikia užtikti, kad būtų stabilu. Reikia žiūrėti investicijas, investicijų klausimą, netgi jeigu kalbam apie infrastruktūrą, e, bet kokios iniciatyvos, tai yra integrali augimo modelio dalis. Tačiau negalime ir neturėtume e, išleisti iš akių ir e, ryšio tarp ekonominių poveikių ir tendencijų ir mokesčių politikos, kadangi tai yra labai glaudžiai susiję vienas priklauso nuo kito arba vienas įtakoja kitą. Ir kaip minėjau pradžioje, komisija iš naujo pergalvoja e, dviejų e, dokumentų arba šešių dokumentų vienintų iniciatyvą, kad būtų aiškiau, kad tai būtų iniciatyva aiškesnė ir mes e, vasario mėnesį, kaip pirmininkaujantį valstybę, mes e, stimuliuosim diskusijas šitą temą, kadangi tai yra palyginus labai svarbu. Ir galiausiai dėl JAV ir globalinių klausimų, vėlgi mes, kaip ir meninkaujantį valstybę, darysime viską, ką galime, kad stimuliuotume visų pirma dialogą ir manome, kad dialogas yra nepaprastai svarbus. Ir dialogo pagalba ir konstruktyvių požiūrių e, mes galime patirti naudą visi, nes bendra priekyba yra labai svarbus dalykas. Ačiū. Dėkoju, AGR atstovas Judzin Jurzika. Ačiū. Tarybos rekomendacijos dėl ekonomikos politikos, kurios turėtų būti taikomas eurozonai, nurodo, kad potencialus eurozonos augimas tebelieka mažas ir nesiekia prieš krizinį lygmenį. Yra rizika, kad eurozona zonoje gali da, tas augimas būti lėtas ilgą laiką ir šiuo metu daug kalbama apie žalėjį kursą. Tačiau artimiausioje perspektyvoje tai reiškia, kad padidės išlaidos, o, o ir mes dar nesulauksime tų investicijų gražos. Tai reiškia, kad sumažės našumas. Mums reikia struktūrinių reformų, kad sumažintume riziką ir reikėtų daryti daugiau, kad augimas pasiektų prieš krizinį lygmenį. Tačiau mes matome, kad komisijos rekomendacijų dažnai nepaisoma ir našumo valdybos rekomendacijų taip pat nepakanka tam, kad galima būtų įtikinti valstybės narės prisimti atsakomybę už vykdomas reformas ir jas geriau įgyvendinti. Ir Prancūzija, pavyzdžiui, turi sunkumų šiuo metu, da, norėdama reformuoti savo da, darbo rinką. Panaši padėtis ir kitose šalyse. Slovakijoje, pavyzdžiui, mūsų vyriausybė labai sunkiai sekasi užtikrinti pensijų sistemos ilgalaikį tvarumą. Todėl norėčiau paklausti, kaip Jūs ketinate raginti valstybės narės greičiau gyvendinti struktūrinės reformas ir užkirsti kelią, kad nebūtų atžangos reformų e, srityje. Aš žinau, kad sunku bus atsakyti šį klausimą, bet prašau Jūsų vis dėlto pabandyti. Dėkoju Jums. E, Dėkoju ir aš galiu pasakyti, kad jūs ne tik uždavėte klausimą, bet e, ir iš dalies į jį ir atsakėte. Nes kai mes kalbame apie potencialų augimą, tai, kad šiuo metu mes vis dar turime da, da, gyventi sąlygomis, kai augimas yra mažesnis nei prieš krizę, kai kalbame apie našumą, da, suprantame, kad reikia gal, a, a, problemas spręsti, galvoti, kaip didinti darbo užmokestį, gerinti gyvenimo standartus. Ir akivaizdu, kad da, našumo augimas da, turėtų da, padėti mums kelti darbo užmokestį. Ir galime galvoti apie įvairias priemonės fiskalinės politikos srityje, ekonomikos politikos srityje. Ir visos valstybės narės turėtų be abejo visą dėmesį skirti struktūrinėms priemonėms, struktūrinių reformų darbo atvarkėms. Bet čia reikia kelti klausimą štai kaip kaip galima būtų toliau skatinti reformų procesą, kaip galima būtų užtikrinti, kad reformas būtų kuo patrauklesnės. Nesuprantame, kad struktūrinių reformų rezultatas dažnai būna kažkokie svarbus pokyčiai. Ir tai ne vien, jie turi ne vien ekonominę, bet ir politinę kainą, kuri taip pat kartais būna nemenka. Todėl aš Jums esu dėkingas už tai, kad Jūs uh, paminėjote šį klausimą ir todėl mes kalbame apie reformą investicijų skatinimo uh, programą, kuri šiuo metu yra nagrinėjama. Aš beje minėjau tą uh, programą savo žanginėje kalboje. Viena vertus, ta, čia reikėtų paminėti eurozonai konkurencingumui ir kompetencingumui skirtą priemonę, bet taip pat tokią priemonę galima būtų taikyti ir ne eurozonos šalims. Reikia galvoti ir apie dar vieną kitas priemonės, kurios paskatintų konkrečias reformas ir investicijas. Tai reiškia, kad mes turime turėti bendrą požiūrį, turime didinti visos ES informuotumą šiais klausimais, visų valstybių narių informuotumą. Turime kalbėti apie tai, kad jei nepritaikysime tinkamų struktūrinių reformų priemonių, tuomet vargu ar galime bus tikėtis didesnio ekonomikos augimo. Mes šiuo metu kalbame apie 7 metų daugiametį finansinę programą, bet reikia suprasti, kad potencialus augimo klausimas neturėtų apsiriboti vien tuo laikotarpiu. Taigi dėkoju Jums ir už klausimą, ir už tai, kad iš esmės Jūs atsakėte į jį. Manau, kad mes visi turime da, susitelkti, kartu turime didinti da, valstybių narių informatumą, da, draginti valstybės narės imtis veiksmų, kai turime kalbėti apie tai, kad struktūrinės reformos yra tikrai labai reikalingos. EPP atstovas Sigfrid Mūrės. Dėkoju, ponė ministrė, dėkoju, kad jūs pas mus atvykote. Aš taip pat norėčiau jūs pasveikinti su tuo, kad kūno yra tvari ir da, džiaugiuosi taip pat ir kaip jums se, vadova, dirbant vyriausybei. Vyriausybei pavyko sumažinti viešą įsiskolinimą, mažinti nedarbo lygį. Aš turiu kelias klausimas. Pirmiausia, Eurozono apie da, biudžeto priemonę konkurencingumo ir konvergenciją skatinti. Mes daug Europos parlamente kalbėjome apie tai, kam turėtų būti taikomos tos priemonės. Ir aš norėčiau paklausti, kaip ji bus finansuojama. Nes akivaizdu, kad finansavimas turi būti deramas Ir mes žinome, kokį pasiūlymą pateikė Suomė dėl daugiametės finansinės programos. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kokio, jums atrodo, koks e, šių dviejų priemonių du finansavimo lyg, e, e, lygis būtų priimtinas. Aš kalbu apie Eurozonos konvergenciją ir konkurencingumo skirtą priemonę reformų ir investicijų rėmimo programą. Ir dar vienas klausimas žalėsis kursas ir jo atveriamos galimybės. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia nominalų augimą didinti Europoje. Kaip jums atrodo, ar kaip žalėsis kursas prie to galėtų prisidėti? Ar teisingos pertvarkos fondas galėtų padėti mums tvariai skatinti augimą Europos Sąjungoje? Koks turi būti tas fondas, kiek jame lėšų turi būti? Ir kiek apskritai lėšų mums reikėtų, kad mes galėtume paskatinti ekonomikos augimą Europoje? Dėkoju. Dėkoju Jums. Dėl reformų e, rėmimo programos ir dėl Eurozonos konvergencijai ir konkurencimui skirtos priemonės. Čia galiu pasakyti, kad diskusijos tebe vyksta ir jums tikriausiai yra žinoma, kad tos diskusijos yra diskusijų dėl daugumetės nacinės programos dalis. Ir da, mes suprantame, kad da, reikia kalbėti da, apie visus šios klausimus kartu. Mes parengsime politinės gairę, mes laukiam politinių gairių ir kol jų negavome, negalime įsipareigoti ir negalime jums pasakyti, kada viskas bus padaryta. Bet uh, Aš manau, kad Europos parlamentui ir jūsų komitetui svarbu suvokti, kad kai tik tai mes gausime politinės gairias, mes iš karto galėsime imtis veiksmų, galėsime pradėti techninį darbą, galėsime nagrinėti įvairių dokumentų dalių atskirus straipsnius. Taigi esame pasiruošę kipti darbą nedelsdami. Štai ką norėčiau šiuo metu pasakyti. Dėl žaliojo kurso Vakar įvyko pirmasis ECOFIN e, tarybos posėdis ir jame žaliasis kursas buvo svarstytas, buvo nagrinėtas ir galim pasakyti, kad diskusija buvo konstruktyvi, labai naudinga, bet e, tai yra tik pradžia. Tik komisija pradėjo dirbti, tik valstybės narės e, pasikeitė pirmosiomis nuomonėmis dėl šio dokumento ir aš manau, kad Atsižvelgiant į tai, kad pradėjo dirbti naujos sudėties ES institucijos, mes turime neprarasti pagreičio. Ir me, mes turėtume da, siekti sutarimo kuo skubiau, negalime dėlsti. Ir čia galiu tik tai pakartoti, kad mes esame pasiruošę uh, pradėti surenkti, netgi jeigu tai reikės diskusijas techninių lygmenių, visais kitais lygmenimis, tam, kad galėtume surasti teisingą sprendimą. Dėkoju, socialdemokratų atstovas ponas Tang. Dėkoju, ponė, dėkoju pirmininkė, dė, ponė Marišė, džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote, jūs kalbėjote apie dė, ataskaitų teikimą pagal atskiras šalis. Aš žinau, kad Austrija pateikė pasiūlymą ir Suomija jį pakoregavo, pateikė peržiūrėtą pasiūlymą, išvelgdama į tarybos teisininkų tarnybos rekomendacijas. Ir tai turėtų palengventi diskusijas dėl šio pasiūlymo teisinio pagrindo. Atsižvelginti į tai, manau, kad labai svarbu vėl įrašyti šį klausimą į tarybos darbo tvarkę. Ypač atsižvelgiant į tai, kad parengtas yra, da, pare, parengta yra tam tikra, tam, m, mm, tikra tų ataskaitų forma. Ir aš žinau, kad konkurencingumo ir ekofin tarybose apie tai buvo kalbama. Tai kągi jūs pasakytumėt šiuo klausimu? Dėkoju, dėkoju da, gerbiamam komiteto parlamento nariui. Taip iš tikrųjų neseniai šis klausimas vėl sugrįžo į e, mūsų darbo tvarkę. Bet aš norėčiau tik tai priminti Jums, kad viskas būtų aišku, kad nacionalinės mokesčių institucijos jau keičiasi informaciją dėl e, pelno klausimų. Tačiau Jūs kalbėjote iš esmės apie. The, viešą požiūrį į šiuos duomenis. Kaip jums yra žinoma, taryboje darbas jau yra pažengęs į priekį, bet vis dar klausimą kelia teisinės šio dokumento pagrindas. Ir be abejo, mes kaip pirmininkaujantis šalis stengsimės viską padaryti tam, kad galima būtų kuo glaudžiau, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, galima būtų nu, surasti galimus šio klausimo sprendimus, tam, kad galėtume da, dirbti toliau. Bet da, šiandien, kaip jums yra žinoma, mes pasiekėme e, tą etapą, kai e, viskas sustojo dėl to kontroversiško mano minėto klausimo, dėl teisinio pagrindo. Ir reikia tą problemą spręsti, palaikant dialogą be abejo su valstybėmis narėmis ir mes ieškosime sprendimo. Ir tikiuosi, kad da, e, taip galėsime da, atgaivinti tą procesą. Aš galiu pasakyti, kad mano šalyje, mano da, mėgstamiausias priešas yra Shell bendrovė. Ir jį beje teikia ataskaitas pagal e, šalis. Ir taip mes žinome, kad jie nepel, nemoka pelno mokesčio, pavyzdžiui, Niderlanduose. Aš manau, kad kai kas pradėjo keistis. Ir kai jūs sakote, kad jūs norite bendarbiauti su valstybės narėmis, ką jūs norite pasakyti? Ar jūs darysite joms spaudimą per kitą pusmetį ar jūs tiesiog pradėsite darbą nuo pradžių. Kaip jau minėjau, e, e, mes esame atsakingi už teisinį pagrindą ir mes negalime priimti galutinio sprendimo. Bet akivaizdu, kad kai sutarties straipsniai yra traktuojami da, įvairiai, nieko nepadarysi, reikia tiesiog ieškoti sutarimo, reikia e, skatinti dialogą. Bet galiu tik tai pasakyti, kad mums apie šią problemą yra žinoma ir aš netgi pasakyčiau, kad reikia kalbėti apie tai, kad gal tą klausimą reikia nagrinėti bendrame mokesčių sistemos reformos kontekste. Reikia kalbėti gal apskritai apie tai, kaip galima būtų visame pasaulyje gerinti pelno apmokestinimą. Taigi mes manome, kad visą tą klausimą reikia matyti tokiame kontekste ir mes sieksime, kaip sakiau, atgaivinti diskusijas. Billy Teleher iš Rinių frakcijos. Ačiū, linkiu Jums geriausios kloties ir bendrai Kroatijai pirmininkaujančiai linkiu sėkmės. Klausimas dėl stabilumo ir augimo pakto. Europos komisija atlieka apžvalgą, šio mėnesio pabaigoje jos išvados bus paskelbtos. Akivaizdu, kad per kitą ECOFIN posėdį bus galimybė aptarti tos peržiūros parametrus. Kodėl aš miniu tą klausimą? Jūsų pirmininkamo metu jūs įvardysite įvardėjote, kad sieksite besivystančios ekonomikos. Aišku, Europoje yra valstybių, kurio ekonomika susiduria su rimtais sunkumais, rinkėjai dėl to neturi nukentėti, o tai turės įtakos užimtumui, e, sveikatos apsaugai, švietimui, socialiniams paslaugoms. E, jūs pats e, kalbėjote apie tą apžvalgą. Minėjome stabilumą, tačiau man atrodo, kad uh, Nedaug kalbama apie augimą. Ir jeigu jūs pažvelgtumėte tą žvalgą, ar manote, kad ji bus bešališka, ar ji detaliai, nuodugniai ištirs, kokią įtaką stabilumo ir augimo paktas turi e, pinigų ir augimo politikai Eurozonoje ir ES. Kad ekonomikos galėtų investuoti ne į dabartinį išlaidų etapą, bet į kapitalinės investicijas, kitaip tariant, į infrastruktūrą į švietimą ilgalaikės investicijos, inovacijas. E, tose srityse kapitalo požiūrių yra trūkumų valstybėse narėse. Ir mano frakcija ir aš pats jaučiame rimtą susirūpinimą dėl to, kad tokiu būdu bus pavienės valstybės narės suvaržomos ir jos negalės investuoti į ilgalaikius kapitalo poreikius. Žinant, kad demografinė padėtis ES dramatiškai keičiasi, mes senstame. Reikia pradėti strategiškai planuoti e, tam, kas gali įvykti. Jūs, kaip ir minikaujantį valstybę, ar galvojate užtikrinti, kad stabilumo kompakto, stabilumo susitarimo analizė e, būtų orientuota ne tik į pinigų politiką, ne tik į vyriausybės išlaidas, bet į platesnį kontekstą, į investicijas, į eurozoną ir euroekonomiką plačiau, ilgalaikiuose, tolimos ateities projektuose. Ačiū. Ačiū gerbiamas parlamento nariai. Šis klausimas labai atidžiai susijęs su e, jau pateiktu anksčiau klausimu, kaip sakiau, anksčiau pakartosiu. Tai yra labai aktualus klausimas, nes tai yra tema, kurią mes galų galę visi turėsime spręsti. Aš jau savo įžangoje apie tai kalbėjau. Turime augimo, tačiau augimas lėtėja, ypač nuo 2018 metų. Puikiai atsimename paskutinę krizę, iš jos pasimokėme ir iš viso to tikiuosi ir viliuosi, galų gale komisija, nes kol kas aš, e, komisija kažką nuspręs, aš negaliu dabar atsakyti jūsų klausimus, aš nežinau, kas konkrečiai bus toje ataskaitoje parašyta. Vasaro mėnesį pamatysime. Tada pirmą kartą mes pradėsime dialogą tą temą. Kaip jau sakiau, balandžio mėnesį per neformalų ECOFIN posėdį Zagrebė ši tema bus įtraukta į darbo atvarkę, kad dialogas tęstusi, tačiau visi jūsų įvardinti elementai yra svarbus. Makroekonominis stabilumas yra e, prielaida augimui, tačiau to nepakanka galų gale. Taigi turime atsižvelgti į investicinę veiklą, ne tik visų valstybės lygmenių, bet ir privačių investicijų lygmenių visoje Europoje ir pavienėse valstybėse narėse, bet tuo pat metu Matėme e, neseniai vykusią fiskalinę krizę ir iš jos pasimokėme, kad negalima nekreipti dėmesio į tai, kas vyksta fiskalinėje pusėje. Dviejų dokumentų, šešių dokumentų paketai yra labai svarbus. Aš e, pariminsiu anksčiau taryboje vykusias diskusijas, kur kalbėjome, kad reikia gerinti keitimas informaciją ir piliečių švietimą Reikia, kad žmonės suvoktų, jog kalbame ne apie vienerių metų augimą, netrumpalaikį augimą. Mes turime kalbėti apie potencialaus augimo skaičius. Kartais tai nėra lengva paaiškinti žmonėms, nelengva tai suprasti, bet galų gale tai yra labai svarbu. Todėl aš labai džiaugiuosi ne tik jūsų klausimų, bet ir anksčiau pateiktais klausimais. Greta šių procesų mes turime informuoti žmonės apie struktūrinių reformų būtinybę. Tas elementas gali paskatinti augimo potencialą ES ekonomikose. Bet kokiu atveju lauksime galutinės ataskaitos ir jos peržiūros ir mes tikimės, kad e, šešių dokumentų paketas bus peržiūrėtas ir prasidės nauja diskusija. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Aušra Maldeikienė iš EPP frakcijos. Aha. Thank you, Madam Chairman, for possibility. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Ačiū, ministrė. Dabar aš perėsiu savo kalbą. Pristatydama savo prezidentavimo programą, Kroatija deklaravo sieksianti e, ambicingo, subalansuoto ir tuo pačiu tvaraus sutarimo dėl daugiametės finansinės programos sutartyje įteisinta sanglaudos ir bendroji žemės ūkio politika vis labiau kertasi su, manyčiau, neišvengiama būtinybė finansuoti naujus iššūkius, ką jūs irgi pabrėžėte savo dokumentuose, pristatydami savo prezidentavimą, tai yra mokslo plėtą, žaliai kursą ar saugumo politiką. Kita vertus, jūsų šalis taip pat akcentavo, jog ilgalaikis planavimas privalo remtis biudžeto disciplina stabiliomis investicijomis bei sklandžių ES prioritetų finansavimu. Tai skamba labai gražiai, vis dėlto ES deklaruojami tikslai realiai gali būti pasiekti tik arba didinant ES pajamas, tai yra papildomas finansavimas, arba neišvengiamų finansavimo lėšų perskirstimų mokslui, žaliai politikai, žemės ūkio finansavimo sąskaitą šalyse narėse jų tarpe ir mano šalyje lietuvoje stiprėja viešai deklaruojamas pasipiktinimas mažėjančiu finansavimu ypatingai akcentuojant žemės ūkį turint omenyje kad žemės ūkio lobistai yra vieni stipriausių ryškiausių ir įtakingiausių visoje europos sąjungoje o naujojo, naujosios europos šalyse rytų, rytų dalyje jie dar ir labai politiškai aktyvūs Iš tikrųjų, ta, tampa labai įdomus klausimas, e, kaip jums seksis įgyvendinti savo ambicingus tikslus, suderinti įvairias gana prieštaringas tendencijas. Tai mano klausimas konkrečiai skambėtų taip. Ar jūs rinksitės palaikyti labai pragmatišką poziciją, atsiribodami nuo deklaruotų tikslų ir siekdami susitarimo bet kokią kainą, Ar stengsitės išlaikyti principingumą, siekdami palaikyti neišvengiamus pokyčius, kuriuos patys deklaruojate ir kurie mano nuomonė ir taip yra mažiau ambicingi nei galėtų? Thank you very much, honorable uh, member of the parliament. Dėkuoju gerbiam parlamento nariu už jūsų klausimą, už jūsų pastabas. Na, mano atsakymas Buvo ir apie klausimą apie reformas ir investicijų programos e, paramą. Tai, tai yra susiję. Tai yra susiję su šito konkrečiu klausimu apie e, MFF sektorinių lygmenių ir šiuo metu mes dar laukiame politinių gairių, tai yra diskusijų ir debatų, kurie vyksta Europos tarybos lygmenių na, tarp vadovų, valstybių vadovų, konkretus klausimai, tarp jų ir tas, kurį jūs iškėlėte, taip pat bus aptarti, o kokios bus išvados, kokie bus rezultatai ir galutiniai pasiūlymai, gairės mums, tai to reikia palaukti ir pažiūrėti. Na, bet e, šiame kontekste, kaip ir sakiau anksčiau, mes, pirmininkaujantį valstybę, manome, kad svarbiausias dalykas jums yra tai, kad mes esam pasirengę ir esam pasirengę imtis kitus žingsnius tada, kai bus paskaptos politinės gairės. Ta pati galiu pasakyti, kai ir minėjote naujas pajamas arba e, naujas e, struktūras nuo savųjų išteklių ir taip toliau, tai yra tas pats dalykas, tai yra po to pačiu skiečiu, jeigu taip galiu atsakyti. Ačiū, o dabar Marek Belka iš SND. Dėkoju, ponė ministrė. Jūs jau minėjote bankų sąjungos klausimą, arba tiksliau, e, kaip sustiprinti ekonomikos e, ir pinigų politiką. Na, klausimo esmė yra dabartinė klavėte Europos e, indėlių draudimo schemas klausimas. O klausimas būtų toks, ar jūs planuojate ieškoti naujų minčių, kaip išeiti iš aklavietės, kaip e, parengti didelį svarbų kompromisą, kadangi tos šalis, kurios e, rodo, kad reikia e, užtikrinti, kad rizika būtų dvišalė, o kitos sako, kad reikia mažinti riziką. Ar turit kažkokių minčių, kaip eiti į priekį, arba kaip jūs ketinote ieškoti naujų idėjų šiame klausime? O antras klausimas konkretesnis apie Kroatiją. Mm, aš e, sveikinu Kroatijos sprendimą įsijungti į eurozoną. Vienas iš kriterijų yra dviems metams į RMD sistemą. Kuna yra susijęta su euru, tai neturėtų būti problemos, bet iš tikrųjų yra, kadangi RM2 taisyklės reikalauja platesnių taisyklių negu e, Kroatijos centrinė banko politika. Tai ar jūs nesibaiminate, kad RM2 jums bus kūnas, kursas bus labiau sviruojantis. Ačiū, gerbiamas parlamento nary. Kaip Edis ir didesnio bankų sąjungos stiprinimo, jau galiu pakartoti tą patį, kas buvo pasakyta, kad mes tikrai esam pasirengę dialogui Eurogrupės lygmenių kartu su taryba tam, kad, kaip jūs sakėte teisingai, išeiti iš šitos aklavėtės, į kurią dabar esame patekę. Tačiau šiuo metu yra peržiūrėmi du ramščiai bankų sąjunga plus papildoma pažanga, kurios turėtume tikėtis arba kurios mums reikia. Tai turėčiau pasakyti, kad padėtis yra tokia, jog yra tarpusavio supratimas, kad reikia stiprinti bankų sąjungą, bet yra skirtingos pozicijos ir, žinoma, šis dialogas turėtų būti tęsiamas. Kai dėl euro ir kūnos mūsų nacionalinės valiutas MRF2 Taip, jūs esate teisus, jūs esate susipažinę su Kroatija ir mūsų nacionaliniu banku, ir mūsų kursų, valiutų kursų politika. Tai e, kai kūna buvo įvesta 93-94 ir buvo sviruojantis e, kursas, bet e, galim pasakyti, kad tai buvo susijęta su Vokietijos markė, o dabar susijęta su euru. Taigi šitas sviravimas buvo ribotas per pastaruosius 2,5 dešimtmečio, o dialogas su nacionaliniu banku, aišku, nacionalinis bankas yra nepriklausomas vienetas, nepriklausoma institucija Kroatijoje, bet tai, ką jie sakė, kad nepaisant to fakto, jog šiuo metu nėra įmanoma spėlioti dėl konkrečių skaičių, dėl keitimo kurso dėl perinamai laikotarpio įvedimo ir taip toliau, bet yra tikimasi, kad nebus kažkokių didelių sviravimų, kūno sviravimų. Na, mes, sakyčiau, prieš recesiją mes atlikome ir žiūrėjome, kokie yra sviravimai, pavyzdžiui, vasaros metu dėl turistų pajamų iš turizmo ir taip pat yra stebima, yra, koks yra spaudimas e, kūnai ir taip pat žiūrime, koks yra, e, kokia yra situacija kitų metų laikų. Taigi, nepaisant kai kurių lūkesčių, niekas daug nesikeitė, nei recesijos metu, nei dabar. Kroatijos nacionalinis bankas aktyviai imasi atviros rinkos priemonių, įveda naujus instrumentus tam, kad būtų laikomasi nominalaus valiutų kurso stabilumo ir turėdami tas žinias, kurias dabar turime, aš galiu pasakyti, kad mes nesitikim didelę sviravimo. Na, 10 sekundžių. Na, ką aš turėjau menį, tai norėjau pasakyti, kad Kroatijos atveju šis reikalavimas patekti į tai nėra, nėra netenka prasmės. Dabar pana, panas Ikeliūnas. Dėkoju, pirmininkė, ačiū už galimybę kalbėti kom, sudėtingiais sudėtingesniais klausimais, nes finansai jau yra sudėtingi, o demokratinės tendencijos kelia nerima. Išorės migracijos problemos ir konfliktai, krizės yra dažnai minimos. Naujas valstybės narės ir Kroatija, Lietuva, Latvija patiria e, gyventojų praradimą, darbingo amžiaus gyventojų praradimą. Ir tai turi didelės pasiekmes fiskaliniai politikai, ilgalaikiam e, ekonomikos augimo tvarumui. Jūs minėjote, kad Kroatija pasiūlys ir galbūt jūsų pasiūlyte konkrečias švelninančias priemonės ir galbūt galėtumėte plačiau papasakoti apie jas ir taip pat ryšim su naujoje MFF Kai kurios e, palyginus naujos e, narės, galbūt ne tiek kuratija, bet turi patirties, kai buvo smarkiai sumažinti e, struktūriniai fondai, stanglaudos fondas ir kiti, ir ryšim su demokratinėmis tendencijomis, kurios ko gero ir toliau išliks tokios, kokios dabar yra. Gal aišku, kai kuriuose šalyse yra. Mm, e, pakeitimai Lietuvoje yra nedidelis augimas per pastarosius dešimtmečius pirmą kartą ir galbūt kai kurios e, iš tų šalių pateks į aklavėtę, praras e, darbingo amžiaus gyventojus ir praras e, fondų finansavimą. Taigi, kalbant apie tai ir gali atsitikti, gali vykti rimtų e, ekonominių problemų. Taigi, švelnus čia priemonės, atsižvelgiant į demografiją valstybinės valdymas naujose valstybėse narėse. Dėkui, gerbimas parlamento nary. Na, žinoma, vėlgi labai gerai, labai teisingai pasibėjote savo pastabose apie demografiją. Ne vien tik tai jūsų šalis, visos Baltijos šalis, centrinės ir vidurio rytų Europos šalis, taip ir Kroatija, mėgino rasti individualiai mūsų nacionalinių lygmenių atsakymų iš, tas, iš tos iššūkis, ypač demografinius iššūkius. Na, e, kodėl mes kelime šitą klausimą? tarybos stigmenių. Ir apčiausiai todėl, kad mums reikia tarpusavio supratimo, negalim pasakyti, kad bus vieningas, e, sakyčiau, požiūris ir reikėtų tiesiog iškelti, kad tai yra svarbi tema. Tai nėra burtų lasdelis, net, net nei nacionalinių lygmenių, nei Europos lygmenių, kuris taigi išspręstų šitą klausimą, sakyčiau, kad demografiniai iššūkiai ir susijusios, susiję klausimai e, sveikatų sistema, socialinė sistema, tai tikrai tai rodo, kad yra noras ir šitame komitete, kad reikia e, struktūriniam formų, reikia pristaikyti, pritaikyti šitas sistemas, bet ką jūs bedarytumėte, to nepakaks, sakyčiau, kad mes pasiektume savo tikslų. Vėlgi grįžtu prie potencialaus augimo klausimą ir naujas užimtumą, e, naujų darbo vietų kūrimą, nedarbo mažinimą. Tai yra pagrindinis atsakymas į visas diskusijas. Na, vėlgi, dėl ko mes keliam šitą klausimą tarybos lygmenių ir mes tai darysime, kaip žinote, mūsų vicepirmininkas komisijoje yra iš Kroatijos ir jos dokumentų pakete demografija, demografiniai klausimai yra susijęs klausimas ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, Taip pat skatinsime šitos veiksmus ir esu įsitikinęs, kad mus parems ne vien tik tai jūsų šalis ir kaiminės šalis, bet ir visa Europa, kadangi be jokios abejonės tai yra svarbus klausimas. Labai ačiū. Ir dar vienas e, Robert Pulon klausimas. Labai ačiū, pirmininkė labai malonu e, susitikti su jumis. Taigi, gerbimas e, ministrė, mes puikiai suprantame tą temą, kurią jūs aptarnėjate. Na, vienas dalykas, kas iškyla šituose klausimuose, tai yra negatyvios palikūnų normos, neigiamas pasiekmes ir Europoje tai daro didelį poveikį ir man kyla didelių nuogastavimų dėl negatyvios palūkanų normos kapitalo sistemai. Ir taip pat jūs žinote, kad yra siunčiamas signalas ir dėl pinigų politikos, kaip turėtų būti. E, na, matome, kad vyksta du veiksmai, du dalykai. Kai kurios bendrovės tampa zombiškomis bendra, bendrovėmis ir vėlgi bankai nėra skatinami skolinti, kadangi jie turi palūkanų e, normų ribą. Dabar laikai be precedento, kai yra iš vienos pusės e, turto kainos e, ir jos sukelia burbulus. Na, prieš tapdamas politiko aš dirbau investicijų bankė ir aš tuomet dirbau tą darbą, taigi aš tikrai žinau, kaip atrodo tie dalykai kokio yra rizikos parametrai Europoje. Taigi mane stebina, aš girčiu daug protingų pastabų ir kolegos ir NKR kalba apie mm, bankų sąjungą, tai yra tikrai svarbus dalykai, bet iš kitos pusės Europos stabilumo mechanizme tikrai yra numatyta, bet kalbam apie 55 milijonus, bet jeigu būtų kita krizė, finansų krizė, ar tas skaičius yra pakankamai didelis ir ką daryti, kaip apsaugoti Europos Sąjungą, nes mm, kaip ir E, Junktinė karalystė, mes nenorim, kad mūsų artimiausias kaimynas patiktų, patirtų tokią krizę, kaip buvo 15 metais ir koks būtų poveikis mažom šalims kaip Kroatija. Taigi, mano požiūriu, mano šalies požiūriu, jeigu Europa ne per daug priklauso nuo pinigų politikos ir palūkanų norma yra neigiama, tai e, kaip buvo praėjusi finansų krizė, tai palūkanų norma buvo 4 procentai. Na, bet e, jeigu mes taip darysim, tai bus tik tai pinigų spausdinimas. O pinigų spausdinimas yra tokia, na, dėmesį nukreipianti funkcija. Tai sutiksit su manim. Vienas svarbiausių klausimų, kuris kyla man. Ir nori, kad jūs, noriu, kad jūs man pasakytumėte. Ir dabar jūs, pirmininkaujantį tarybai, ar jūs E, skatinsite daugiau laisvos rinkos galimybių? Ar yra siūlomi tokie sprendimai kaip tesnės e, e, sutarimas ir išsamios reformos, teikti žmonėms iniciatyvą, skatinti iniciatyvą, skatinti investicijas ir taip pat iš kitos pusės yra didelės rizikos. Mane stebina tai, kai yra naujas žalėsis sustarimas, paskutinis dalykas, tai mes kalbam apie Deus Ex mašiną, Dievas iš mašinos, tai e, kalba apie labai lietą Europos augimą. Tai iš tikrųjų tas žalėsis projektas m, mm, tikrai daro didelę žalą, kaip pavyzdžiui, Vokietijos mm, automobilių pramonėje 40 tūkstančių darbo vietų prarasta. Ir mm, ką apie tai kalba jų šalininkai ir e, atsiprašau, kad aš kalbėjau šiek tiek ilgiau. Na, jums Jūs turite dvi minutės atsakymui. Taip, pasistengsiu kalbėti e, konkrečiai. Akivaizdu, kad jūsų patirtis ir e, jūsų žinios e, šiomis temomis yra akivaizdžios. Aš norėčiau pabandyti atsakyti jūsų klausimą kaip Kroatijos finansų ministras. Aš pradėjau eiti savo pareigas tuomet, kai Kroatija mokėjo už da, valstybės obligacijas da, permoką, kur 300 bazinių 2 procentinių taškų viršijo normalų lygį. Taigi akivaizdu, kad jei mes pažiūrėsime, kai jūs palūkanoms išleidžiate pusketvirto procento vis BVP, Akivaizdu, kad jūs norite sumažinti e, tą sumą ir ne tik pagerinti savo biudžeto būklę, bet ir užtikrinti, kad tai teigiamai paveiktų ekonomiką. Nes akivaizdu, kad da, da, valstybės obligacijos, valstybių obligacijų da, da, kainų e, skirtumai da, vienaip ir kitaip veikia da, namų ūkių padėtį. Aš supratau, kad aš kalbėjau apie neigiamas palūkanų normas. Aš esu įsitikinęs, kad šiandien uh, mes esame geresnėje padėtėje nei uh, praeitėje, nepaisant tam tikrų problemų, apie kurias jūs kalbėjote. Taip, akivaizdu, kai vienam, vienai turto kategorijai yra taikomos neigiamos palūkanų normos, siekima po to pereiti prie kito turto ir mes tą matome. Pavyzdžiui, Kroatijoje mes matome, kad nekilnojamo turto rinka vėl pradėjo aukti. Uh, Ir mes suprantame, kad Adrijos jūros pakrantė visuomet bus labai svarbus mūsų turtas. Bet kuriuo atveju, palaikant dialogą, diskutuojant, reikia siekti kažkokios pažangos ir, ir beje, tas diskusijas turi įsitraukti ir Europos centrinis bankas. Dėkoju, dėkoju Jums už visus Jūsų atsakymus. Dabar norėčiau paskelbti vienos minutės pertrauką ir po to mes perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. late. And, uh... So please, if you could take a seat because we are already running a little bit late. Prašyčiau susėsti, nes mes jau šiek tiek vėluojame. Pradėsime viešai klausimą, susiūlo kandidatų į Europos baninkintisės institucijos Europos priežiūros tarnybą. Pirmoji skirimo procedūra. Kaip aš jau sakiau, e, rinksime poną Jerry Kvass. Jisai bus Jerry Cross, e, jisai e, bus EBA naujasis vykdomasis direktorius. Šis darbas. Ši pozicija buvo sukurta atsistatydinus ponui Adam Farkas 20 metų sausio 31 dieną. EBA e notifikavo Europos parlamentas sausio 14 dieną, kad nusprendė pasirinkti poną Kros. Pagal EBA spaudos pranešimą EBA, e EBA išsirinko iš kandidatų trumpojo sąrašo šį asmenį, o trumpai sąrašą sudarė EBA atrankos komitetas. Ponas Kras, kad šiuo metu dirba uh, E, Airijos centrinio banko finansų reguliavimo ir politikos ir rizikos skyriaus direktoriumi Dublinė. Viešasis klausimas atlieka svarbu vaidmenį. Jis vyksta pagal ABA reglamento 51 straipsnį, kuriame yra numatyta, kad vykdomasis direktorius turi būti paskirtas e, priežiūros institucijos, priežiūros valdybos pastvirtinus Europos parlamentui. Kadencija yra penkerių metų ir gali būti ištesta pratesta vieną kartą. Šis klausimas e, vyks taip. Pirmiausia, kandidato įžanga maksimum 8 minutės, paskui klausimai atsakymai. E, po keturias minutės kiekvienam jų skirtumą, minutė klausimui, trys minutės atsakymui pritaikysime Dehon sistemą, kad nustatytume politinių frakcijų klausimų seką ir jeigu liks laiko, aišku, paliksime spontaniškų pasisakymų etapą, etapui laiko. Taigi, ponė Kros, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, man labai didelė garbė šiandien dalyvauti šiame klausime. Šio komiteto dėka, be kita ko, Europos bankininkystės tarnyba buvo sukurta prieš penkerius metus, reaguojant į finansų krizę. Ir uh, E, tai buvo tinkama reakcija į krizę. Šis darbas turi būti tęsiamas. Reikia užtikrinti, kad Europos bankysė sistema veiktų e, gerai, tvariai ir sąžiningai, remiant integruotą Europos ekonomiką ir taip, kad būtų tarnaujama vartotojų geriausiam, in, geriausiams interesams. Tuo tikslu EBA reikia aukščiausios kategorijos vyriausių pareigūnų. Vykdomasis direktorius turi turėti strateginę viziją, organizacinius gebėjimus ir asmeninės savybės tinkamas darbui man pirmininkaujant EBA prioritetai būtų tokie. Pirmiausia, įgyveninti ir išlaikyti aukšto lygio reglamentavimą. E, Š, reglamentavimo bazė turi būti užbaigta poveikio vertinimas. Bazelis 3 e, dabar atliekamas EBA e E, kartu su Europos komisijos politikos rekomendacijomis pasitarnaus tam kaip tvirtas pagrindas. Labai svarbu, kad EBA pasinaudotų savo kvalifikaciją ir e, atsvertų e, bandymus sutrukdyti reformams. Mes norime išvengti bet kokio e, reglamentavimo arbitražo, kuris keltų grėsmę bendrosios rinkos finansavimui. Visame darbe labai svarbu, kad EBA išlaikytų proporcingumą kaip pagrindinė ypatybė, tai yra labai svarbu geram reglamentavimui, tai atspindi gerą rizikos e, valdymą sudėtingose institucijose, labai svarbu e, būtų įgyvendinti COD5 mandatą kada reikėtų atlikti e, kaštų analizę ir mažinant, įvertinant galimybę sumažinti naštą mažesniems įmonės. Pagrindinis tikslas turėtų būti ir įgyvendinti peržiūrėtą bankų gelbėjimo direktyvą, kuri e, su, stiprintų Europos bankus, tai ženkliai prisidėtų prie e, besitęsinčio bankininkystės sąjungos e, kūrimo užbaigimo. Kitas dalykas, turime stiprinti pasitikėjimą ir patikimumą. Reikia sustiprinti uh, pasitikėjimo Europos bankininkysės sistema lygį. Europos bankysės sistema tarnauja Europos ekonomikos ir piliečių labui. Todėl tie interesai turi būti dėmesio centre. Europos bankininkiste turi būti pasitikima kaip tarnaujančia visų piliečių interesams ir siekiančia uh, daryti tai, kas yra teisinga ir legalu. Geresnis elgesys, geresnis elgesio kodeksas uh, kol kas dar uh, nėra sukurtas. Mes taip pat turime siekti įvairovės aukščiausiose valdymo lygmenyse pasitikėjimo gerinimas yra ir paties EBA rankose. EBA turi užtikrinti priežiūros nuoseklumą visoje ES. Vadinasi, reikia geriau priversti valstybės narės atsiskaityti už kokybišką ir veiksmingą priežiūrą laikantis reikalingų standartų. Be to mes turime pasimokyti iš praeities klaidų. Aš džiaugiuosi Europos parlamento lyderystė šio klausimu. Praėjusią savaitę plenarinėme posėdėje priimta rezoliucija turėtų pakeisti padėtį. Bendradarbiaudami su šiuo komitetu ir su Europos komisija mes EBA stengsimės išvengti e, problemų kartojimasi. Visų pirma, aš mielai su jumis e, pasirašyčiau e, viešą įsipareigojimą dėl užimtumo pakeitimo. Kitas dalykas e, - pinigų plovimas ir kova su terorizmo finansavimu. Sukčiavimas ir pinigų plovimas yra viena iš karindinių priež, e, rykščių Europos finansų sistemoje. Uh, EBA turi pasinaudoti naujais įgaliojimais, kad išspręstų koordinavimo ir informacijos keitimas iššūkius. Mes turime gerinti priežiūros ir kontrolės sistemą visose e, valdymo įstaigose. Be to turime pasinaudoti naujais įgaliojimais, kad reikalautume įmonių atsiskaityti. Ketvirtas dalykas - turime perėti prie tvarios ekonomikos. Klimato grėsmė ir klimato pokyčiai yra labai e, pagristai vienas iš pagrindinių prioritetų. Europos parlamentas čia atlieka pagrindinį vaidmenį. E, tvarios ekonomikos finansavimas artimiausiu artimiausių penkerių metų e, kadencijoje bus svarbiausia problema ir bankininkistės sektorius bei EBA čia atliks svarbu vaidmenį. Tačiau labai svarbu, e, kad finansinis reglamentavimas pagrįstas rizikos įvertinimu e, nebūtų susilpnintas. Ir penktas dalykas - technologinės inovacijos. Greitos, išsamios technologinės inovacijos gali sukurti daug naudos vartotojams ir ekonomikai, bet tuo pačiu yra ir rizikos. EBOS laukia pagrindinis iššūkis prisidėti prie e, inovacijų nešamos naudos panaudojimo praktiškai, suvaldant riziką. EBA e, čia jau buvo lyderė ir tikimės, kad tokia išliks. E, porą žodžių apie tai, kas nulems EBA sėkmę. Visų pirma, tai žmonės. EBA yra 200 maždaug darbuotojų organizacija. Jie ir toliau turi išlikti motivuoti, darbštus ir efektyvūs. Jie turi jaustis vertinami ir gerbiami. Įvairovė turi būti išlaikyta ir net padidinama. Jie turi veikti lankščiai ir siekti institucijos tikslų. Aš pasinaudosiu Centrinėme Airijos banke įgautą padirtimi ir pagerinsiu EBA kaip organizacijos efektyvumą. Antras dalykas. Suinteresuotų grupuočių santykiai yra labai svarbus EBA sėkmiai. EBA santykiai su šiuo komitetu yra labai svarbus. Aš tikiuosi juos dar labiau pagerinti. Mes turime gerinti gerinti komunikavimą ir didinti skaidrumą. Aš e, čia darysiu viską, ką galiu. Ir ketvirtas, trečias dalykas - finansiniai ištekliai. Aš išlaikysiu griežtą biudžetinę discipliną. EBA lyderiams pagrindinis iššūkis bus uh, apibriežti aiškiai prioritetus, lankščiai panaudoti turimus e, resursus, įskaitant personalą. O dabar keletą žodžių apie mane. Nuo 2015 metų esu Airijos centrinio banko E, vyriausiųjų pareigūnų tarpe ir ten yra maždaug apie 80 tokio lygio asmenų. E, Airijos centrinis bankas yra organizacija, kuri yra labai efektyvi, e, diversifikuota ir jos darbuotojai atliko pagrindinį vaidmenį pertvarkant Airiją po krizės. Aš esu pasiryžęs tarnauti tokioje padvasio ir Europos interesams, bendradarbiausiu kompetitingomis institucijomis Aš pats jau dirbau su Europos komisija ketverius metus, kai buvo įgyvena Bazelio 2 direktyva ir EBA nuolatinėme politikos reguliavimo komitete esu dirbęs. Dirbau ir e, valstybinėse, ir privataus sektoriaus organizacijose. Visuomet aš e, vadovausi su supratimu, kad finansų sektorius turi tarnauti e, vartotojų interesams. E, finansų paslaugos turi būti pagrystos aukščiausio lygio integralumu, e, pagarba vartotojui. Mes e, turime gerbti vartotojo interesus. Tokiu standartu aš visuomet vadovausi ir vadovausiuosi. Asmeniškai pradėjęs dirbti EBA vykdomojo direktoriumi, susidursiu su labai daug iššūkių, bet aš tikiuosi, kad tai bus labai vertingas darbas, atversantis man daug galimybių. Ačiū. Now. Labai ačiū. O dabar Pirmasis kalbėtojas Markus Perper iš EPP. Labai ačiū. Aš kalbėsiu vokiškai, kaip jūs supratot. Ačiū už įžangą. Sveikinu. Du trumpi klausimai. Pirmiausia, yra nustatyta, kad iš Europos centrinio banko ir bendros priežiūros mechanizmo uh, E, turėtų būti aiškiau apibriešta kompetencija, kas e, griežčiau apibrieš vadinamosius streso testus ir kitus panašius reikalavimus. Kaip įsivaizduojate, kad galėsite bendradarbiauti su ESM ir kaip užtikrinsite, kad EBA išliks savo kompetencijos ribose? Antras klausimas. Aš dalyvavau dėrybose dėl e, BSD2 ir EBA visuomet buvo bankų pusėje bankų lobistas tarsi ji buvo, o negynė mus vartotojus. Mūsų galimybės fintech srityje nebuvo apgintos. Ateityje, kaip užtikrinsite, kad EPA nebus tik bankų lobistė, o iš tiesų prisidės prie e, Europos skaitmeninimo, kad e, vartotojai galėtų iš to naudos gauti? Ačiū. So, so on the um, relationship between EBA. E, kai dėl EPRSSN, e aš manau, kad kai SSN buvo pirmą kartą e, įsteigta ir kai buvo. Tai buvo tikrai didelis žingsnis į priekį, didelį reikšmę turėjo. Tai buvo Bankų sąjungos užbaigimas, tai tuomet buvo pagrindinė užduotis. Ir man asmeniškai, ir kitiems Na, kai buvo pirmą kartą įsteigta, tai buvo klausimas, kokia bus EBA e, rolė, kaip bus vaidmo. Ir aš, aišku, galvoju apie tą ilgą laiką, kiek buvo iššūkių. Na, manau, kad yra du labai svarbus vaidmenys. Ir jie veikia, papildydami vienas kitą ir dirba veiksmingai. Tai iš vienos pusės SSM ir turi atsakomybę už tiesioginę priežiūrą tų bankų, kitų finansų institucijų bankų sąjungos zonoje ir e, taip pat prižiūri mažiau svarbės institucijos arba nustato standartus visai vieningai rinkai ir vaidina šitą vaidmenį, dirba šitą darbą labai reikšmingai. Ir per krizę tai pamatėme, kaip iš tikrųjų vėlgi buvo e, pasikeitimas, o dabar situacija yra visai kitokia negu anksčiau. Manau, tai yra labai svarbu, nes e, dėmesys vieningai rinkai ir taip pat e, kaip e, veikia priežiūros mechanizmai, tai yra labai svarbu. O EPA tikrai labai prisidėjo prie sėkmės ir prie bankų sąjungos kūrimo. Taigi tai, kas buvo siekiama pagilinti ir sustiprinti, vieningas taisyklės, kad SSN prižiūri, prižiūri ir tai yra nuolatinis taisyklės tam galioja, o taip pat yra gairės, reglamentai, techniniai standartai, įgyvendinant rezoliucijų direktyvą, tai tikrai e, vaidina svarbu vaidmenį. Ir papildoma tai, ką daro EPA ir SSN kai jūs kalbate apie iššūkius, na, man ir kitiems darbam, kas yra svarbiausia, bet kokioj sistemoje, organizacijoje yra numatyti iššūkius iš vairių perspektyvų. Ir manau, ką EBA prisijungia prie diskusijų, tai tikrai jie tai laikosi požiūriu, kuris numato standartus ir praktikas, ko galima tikėtis. Ir tai yra taikoma viso vieningo rinkoje ir siekia užtikrinti, kad būtų nuseklumas ir kad būtų uh, įgyvendinimas. O šitas procesas, šitas sveikas įsitraukimas, e, dialogas tarp ABR, SSM, tai yra labai svarbus ir aš manau, kad buvo labai sėkmingas procesas. Aišku, yra tam tikrų iššūkių, bet manau, kad tas darbas yra labai svarbus. Na, jūs klausite taip pat. Ir e, Ajus Etinėme banke aš e, vadovavau inovacijų, inovacijų technologijų darbui ir pagrindinė šito, pagrindinė šito dalis yra suprasti, kokia yra nauda vartotojams ir sistemas, kokią naudą duoda naujos technologijos, nauji darbo būdai, o tai reiškia, kad sistema klestėtų. Ne vien tik tai žiūrėti, kaip tai paveiks e, pajamas. Na, bet svarbiausia žinoti apie rizikas ir jas valdyti, bet reikia leisti ekonomikai gauti naudos iš to, kad ateina naujos e, kompanijos, naujos bendrovės ir tas atviras požiūris technologinė prasme yra labai svarbus. Labai ačiū. Pontank SND užduoda klausimą. Dėkuoju pirmininkė. Pone Kros, jūs minėjote patikimumą ir pasitikėjimą bankų sektorėje, o tą patį gali pasakyti ir apie EBA. Mano du klausimai yra susiję tai su pasitikėjimu ir patikimumu. Na, visų pirma, kaip EBA e, priežiūros e, valdybos narys, jūs e, buvote susijęs su tuo, kad buvo pono Farkas sprendimas. Na, kaip tai paveikė EBA? Toks pirmas klausimas, o toliau apie lyčių pusiausvėros nebuvimą. Na, beveik visi išskyrus vieno, vieną valdybos narį yra moteris. Ir priežiūroje, lab, ir priežiūros institucija taip pat yra labai nedaug moterų. Ar jūs pritarėte pozicijai, kad į bet kurią poziciją turėtų būti skiriamai ir vyras, ir moteris, ir E, parlamentui būtų skiriamas pagrindinis sprendimas. Ir ką jūs ketinate daryti, skatindamas lyčių lygybę ekonomikos srityje? Dėkuoju kai dėl pono Fakars, Farkas padėties, tai pirmą noriu pasakyti, kad, kaip sakiau pradžioje, e, sprendimas, e, jūsų sprendimas yra labai svarbus ir aš manau, kad taip turės tokį transformacinį pobūdį, kaip šitas e, klausimas suprantamas ir kaip toliau reikėtų įti į priekį. Aš suprantu, kad yra trys aspektai, e, kai asmo buvo perkeltas iš, e, iš aukštos pozicijos valstybinėje sektoriuje į privatų sektorių. Visų pirma, tai yra tas vidinės žinias, vidaus informacija ir kaip jie gali pasinaudoti šitą informaciją. Antras dalykas yra galimybė, jų galimybė daryti įtaką tiems, kurie, kuriems jie dirbo ir su, daryti įtaką tiems, su kuo jis dirbo. O trečias dalykas yra klausimas apie tų iniciatyvų, tų paskatų, kurias reikia sistemoje. Ar yra lengvas, nerimuotas judėjimas pereiti iš valstybinės sektorius, iš aukštos pozicijos į privatų sektorių. Na, manau, kaip, mm, kaip asmenys užimantis auktas pozicijas gali žinoti, e, kokios yra mm, tendencijos ir kokios bus mm, pasiekmes. Na, manau, kad ribojimai e, taikomi ponui Farkas. Iš tikrųjų, tai du dalykai. Aš sutinku, kad e, tas įgyvendinimo klausimas yra labai svarbus ir tai teisingai primena parlamentas, aišku, aš jį apie tai turėsime galvoti, reikia pažiūrėti, kur galima ieškoti naujų būdų, mm, įgyvendinimo būdų. Na, o apskritai klausimas, kad reikia tokio atvesimo laikotarpio, tai tikrai yra reikalingas. Nėra mm, dabar tinkamai e, suformuoluota įstatuose. E, yra paminėta E, kad e, kažkokie ribojimai turi būti taikomi, bet reikia labai aiškiai pasakyti, jeigu užimate aukštą poziciją valstybės tarnyboje ir norite pereiti į privatų sektorių, aišku, priklauso nuo vaidmens, bet e, jūs patikėte gerą pavyzdį, tai tikrai turi būti tas tam tikras laikotarpis nuo poros metų ir, arba ilgesnis, aš esu tikrai pasirengęs pasirašyti tai už tai, kad tai būtų trijų, e, dviejų metų tas vadinamas atpėsimo laikotarpis e, atotrukio laikotarpis, na tikrai tai turi būti aiškiai suformuluota. Toliau, kai dėl BA ir AK, e na turiu pasakyti, kad tai reikia pasakyti, kad kai aš dirbau E, bankai tai tie postkriziniai e, poveikiai tikrai paveikė bankų sistemą ir man atrodo tai buvo labai, būtų labai svarbu, kad kaip keičiasi pramonė, kaip keit, kartu su reglamentuotojais ir teisėjai, kur ir aš manau, kad tai yra krizės esmė, jog atsirado integracija tarp verslo, pramonės ir teisėkuros na, buvo, atrodė, kad pramonės interesai buvo suderinti su visuomenės interesais, o tai tikrai sužlugo krizės metu. Ir mano e, šalies piliečiai taip pat nuo kito nukentėjo. Taigi man labai svarbu užtikrinti, kad po krizės pramonė turės peržiūrėti tai, kaip turėtų kaip turėtų atsisėti pramonė nuo teisėkuros. Ir aš manau, kad yra tikrai žmonių ir jeigu norim tai pakeisti, žmonės turi įsijungti į darbą ir žinoti, kad pramonė turi elgtis skirtingai. Taigi e, ryšys tarp PAPMI ir EBA yra labai svarbus ir kad e, pramonė dalyvautų darbe taip, kad būtų taikoma, taikytų atitinkamas normas ir tai labai svarbu tiems, kurie dirba ir bankė, ir visuomenėme sektoriuje, kad būtų aiškus, proporcingas, proporcinga tvarka. Ir mes žinome, kad galime pasinaudoti iš tos informacijos, iš vidinės informacijos, bet turim pasakyti, kad galime eiti iki tiek, bet nedaugiau. O kai dėl įvairovės, tai taip pat ir mano darbo aplinkoje įvairovė yra esmė, kaip turėtų dirbti mūsų bankai ir mano srity, ar jis centrinėme banke, banke yra didelė, didelis e, lyčių e, savaime balansas 50 e, procentų moterų ir vyrų. Aš manau, kad labai svarbi ne vien tik tai lyčių įvairovė, bet ir kitose srityse tai tikrai labai e, svarbu ir aš esu įsipareigojęs tai daryti. Labai ačiū, e, Stepanija Jankamtang. Pone pirminkė, turiu du klausimus kandidatui ir e, savo jų kolega Pontain. Pirmiausia, tai interesų konfliktas, mūsų komitetas e, su tuo labai konkrečiai ir tvirtai kovoja. Praėjusi ketvirtadienį plenarnėje sesijoje parlamentas balsavo už ekon mm, dokumentą, taigi, kad reikia peržiūrėti sprendimą, ar leisti ponui Parkas dirbti privačiame sektorija. Tai ponė Kraus, jūsų e, se, situacija yra beveik identiška. Ir jūs tikrai vadovavote bankui keturis metus ir dabar kon, kandidatuojate į EBA. Ir apie tai buvo kalbama, apie tai praėjusį ketvirtadienį, tai tikrai yra e, interesų konfliktas Ir mm, čia yra tokia e, sistema, kuri rizikuoja, kad mm, e, institucijų kompetencija bus e, mm, tikrai bus sumažės ir tai yra pasitikėjimas ir patikimumas. Tai yra toks klausimas. O šiame kontekste, kaip jūsų atveju jūs konkrečiai, konkrečiai užtekri, užkirsit kelią interesų konfliktų ir kaip jūs dirbsite nepriklausomai ir, ir vienašališkai, be interesų konflikto. O antras dalykas, prioritetas e, užtikrinti e, lyčių lygybę, vyrų moterų paritetą. Taigi aš e, klausiu, kad priešingai negu tam, kad buvo pasakyta mūsų kon e, sprendimu, tai nebuvo e, siūloma jokia moteris turinti panašias kompetencijas. Tai Pone Kros, jeigu jūs busite direktorius, tai kokie bus jūsų konkretus veiksmai? Aš e, noriu žinoti, kaip jūs užtikrinsite e, vyru moterų lygybę EBA. Tai tiek. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą, da, už labai konkretų klausimą. Kaip aš ketinu užtikrinti AFNE patikimumą ir kaip galima bus užtikrinti, užkirsti kelią interesų konfliktui. Galiu labai aiškiai pasakyti, kad aš penkerius metus, praėjo penkeri metai nuo to laiko, kai aš dirbau AFNE. Ir aš jau kalbėjau apie tai, kad uh, Tai, kad žmonės e, turi galimybę įsigyti patirties e, privačiame sektorėje ir viešame sektorėje, yra labai svarbu. Tai yra sveikas reiškinys ir aš jau paaiškinau, remtis kokiais principais tai, e, tai gali vykti. Ir taptų mano minėtų principų buvo paminėtas būtinybė. Da, užtikrinti, kad žmonės iš viešo, viešo sektoriaus dirbtų privačiame ir iš privataus ateitų į viešą ir kad e, vyktų tam tikra rotacija. Praėjo penkeri metai nuo to laiko, kai aš dirbau AFNE. Ir aš manau, kad e, tai yra pakankamas laikas tam, kad e, da, aš įgyčiau atitinkamą atstumą nuo tos organizacijos. Be to per tą laiką uh, Aš skatinau reglamentavimo pokyčius ir prisidėjau prie jų formulavimo. Tokių reglamentavimo pokyčių, kurie akivaizdžiai nėra labai naudingi sektoriui. Pavyzdžiui, Airijoje, kaip jums yra žinoma, mes pastaruoju metu daug dėmesio skiriame tam, kaip galėtume susitvarkyti su Brexitu, kuris labai paveiks mūsų bankininkystės e, sektorių. Ir mes patirime spaudimą iš įvairių suinteresuotų šalių. Ir visoms e, toms įmonėms reikėjo persikraustyti iš Junktinės karalystės. Ir buvo svarstama, kurią jų tai jurisdikciją jos galėtų persikraustyti. Ir ar mes galėtume, buvo klausimas, ar mes galėtume pasiūlyti jiems patrauklę aplinką. Uh, Ir Airijoje mes e, tikrai labai aiškiai e, pasakėme, mes negalime daryti kompromisų dėl mūsų standartų. Ir mes, kaip reguliuojanti institucija, negalime daryti nieko, kad pritrauktume užsienio bankus. Mes turime laikytis skaidrios, bet labai griežtos li, uh, linijos. Jei bankai nori būti, uh, būti Airijoje, jie turi atitikti visus mūsų reglamentavimo standartus ir reikalavimus. Uh, be jokių klausimų. Ir tai buvo nepaprastai svarbu. Antra, aš norėčiau paminėti Jums da, tą darbą, kurį dirbu šiuo metu. Tai yra e, finansinių įmonių da, individualios atsakomybės da, struktūra. Ir aš labai daug prisidėjau prie elgesio pokyčių. Airijoje, da, Airija yra beje pirmoji šalis, kurioje uh, aukšto lygio vadovai turi labai aiškiai pasakyti, už ką jie yra atsakingi, kokia yra kiekvienos organizacijos valdymo struktūra. Viskas turi būti labai aiškiai suformuluota ir kiekvienas turi žinoti, už ką jis yra atsakingas. Ir konkrečiai kalbėdamas apie įvairovę, aš taip pat galiu pasakyti, kad kaip ir aš pasakiau, atsakydamas man ten klausimą, kad e, turėtume pasimokyti iš krizės, kai visi masto vienodai ir kai žmonės e, turi tą pat, e, vienodą patirtį, tai yra iš tos pačios aplinkos, jie visi mano vienodai ir dėl to kyla problemų. Mums reikia įvairovės. Ir įvairovės reikia visur, ir kandidatų tarpė, ir darbuotojų tarpė, Ir Airijoje man daug ką pavyko padaryti. Tai kiek aš suprantu, da, tarp kandidatų buvo, turėjo būti ir moterų, ir da, bankininkistės institucijos požiūris į vairovę yra labai aiškus. Aš norėčiau paprašyti kolegų da, nepamiršti, kad klausimų yra skirta po vieną minutę. Talios vienas Gygoldas iš Žaliųjų frakcijos. Dėkoju. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad iš mano perspektyvos vertinant mes nekalbame čia apie tą klasikinį atvėsimo laikotarpį. Iš tikrųjų, praėjo nemažai laiko nuo to laiko, kai jūs nebedirbate AFNE. Bet aš norim, mes norime kelti klausimą, ar jūs esate tinkamas žmogus, kuris galėtų vadovauti Europos bankininkystės institucijai. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs atsakytumėt labai aiškiai į Polo Tang klausimą kokį vaidmenį jūs e, suvaidinote, kai Farkas priminėjo sprendimą. E, kokia buvo jūsų pozicija priežiūros taryboje? Ar jūs reikalavote, kad jam takomas atvesinimo laikotarpis būtų aiškiai apibrieštas ir kad jis būtų ilgesnis? Antra, aš noriu jūsų paklausti. Jūs buvot priežiūros tarybos narys ir uh, kai Europos bankystės investicija priėmė sprendimą dėl Danske Bank. Kaip jūs balsavote? Kaip jūs balsavote, kokia buvo jūsų pozicija? Dėkuoju, ponė Gigult. Atsakydamas jūsų pirmą klausimą. Kai aš e, žiūriu, e, jei pažiūrėsime į uh, darbuotojų to, darbo tvarkos tai, taisyklės, pamatysime, kad situacija iš esmės pasikeitė. Ir jei pažvelgsime į reglamento tekstą, ta, kur, kuriame yra nagrinėjami visi šie klausimai, pamatysite, kad ten yra formuluočių, kurios labai aiškiai parodo, kad yra labai aiškių pribojimų, atsižvelgiant į asmens galimybės dirbti ir užsidirbti ir labai aiškiai pasakyti, kaip reikia spręsti interesų konfliktus. Ir kai aš žvelgiu į komisijos darbą, matau, kad, kad toks požiūris ir laikomas. Aš suprantu, kad da, da, situaciją reikia keisti. Jūs uždavėte konkretų klausimą da, ir apie mano poziciją. Ir aš paprašiau, kad nuostatos būtų sugriežtintos, bet aš nesakiau, kad reikia uždrausti. Ir jei dar kartą tokia situacija pasikartotų, aš ko gero to reikalaučiau, nes mes visi pasimokėme, ir, pasimokėme iš patirties. Uh, Danske Bank. Buvo pažįsta Europos e, Sąjungos e, e, teisė ir Danijos ir Estijos institucijų prerogatyvos. Aš manau, kad mes turėjome įrodymų, kad priežiūra buvo vykdoma netinkamai tais atvejais. Tai buvo labai sudėtingas e, atvejas, nes pirmiausia, Mes e, kalbėjome apie įvykius, e, kurie vyko labai seniai. Ir buvo iškilęs klausimas, kiek prie netink, kada galima sakyti, kad netinkama vykdoma buvo priežiūra, o kada ta, tai galima kvalifikuoti kaip ES teisės akto pažeidimą. Ir mano pozicija tuomet buvo tokia, kad mes, dar net, kad mes neturėjome pakankamai laiko visiems faktams išnagrinėti ir kad mums reikėjo daugiau laiko tam, kad galėtume atlikti tyrimą. Ir problema ta, kad mes turėjome viską padaryti per du mėnesius, kad taip yra numatyta teisės akte. Ir aš manau, kad šią problemą reikia spręsti, nes šioje srityje ir mes, ir institucijos turi būti, turi prisimti joms tenkančią atsakomybę. Bet jūs nusprendėte da, tyrimo išvadas da, a, a, pasidė, a, padėti į lentyną. Ne, aš nebalsavau dėl to. Aš susilaikiau aš susilakiau, todėl kad e, tuo metu mes neturėjome pakankamai laiko tam, kad galėtume išnagrinėti visus faktus. Gunnar Becker. Labadiena, ponia Kros. Aš kalbėsiu vokiškai ir turiu du klausimus. Pirmą užduosiu pirmą, o po to antrą, jeigu turėsiu laiko. Lautim von der... Uh, neseniai buvo paskelbta uh, EBA e, naujausią rizikos ataskaitą, kuri rodo, kad grįžimas prie kapitalo ES bankuose statistiškai darosi nebesvarbus. Pagal 2016 m. trečio, kvarta, trečio ketvirčio duomenis, e, lyginant su 2017 metais, daugumoje e, valstybių prie kapitalo E, buvo grįžtama dar daugiau, bet e, daugelį valstybių jų skaičiai pradėjo smukti. Ir aš e, esu klausęs, ar tai turės žalos. Ir man buvo pasakyta, kad bus neigiamas žalos. Kaip jūs įsivaizduojate, kokia bus ECB pinigų politika dėl kapitalo gražinimo bankams eurozonoje? I think, I think the, uh... Dėkoju. Aš manau, kad uh, Europos bankininkystės sektorius vis dar neužnaudoja viso savo potencialo ir aš manau, kad uh, reikia spręsti įvairius uh, iššūkius su to susijusius. Uh, dėl e, neigiamų palūkanų normų kuriama yra da, tokia sudėtinga aplinka, bet aš kaip e, finansų reguliatorius negaliu sakyti, e, kaip reikėtų da, viską reguliuoti. Aš, man svarbu vertinti, kaip tai reaguoja bankai. Ir Man atrodo, kad šias problemas vis dėlto reikėtų spręsti. Ir, pavyzdžiui, galima būtų mažinti vidaus rinkos fragmentaciją ir bankininkystės sektoriaus fragmentaciją. Aš manau, kad po krizės bankai daba, pasitraukė savo nacionalinę erdvę. Rinkoje šiuo metu yra daugiau apribojimų, dėl to didėja fragmentacijos ir ją reikėtų mažinti. Uh, tam, kad bankai galėtų veikti platesnėje rinkoje. Ir e, e, sąnaudų ir pajamų e, santykis nesumažėjo tiek, kiek buvo tikėtasi ir aš manau, kad bankininkystės sektorius turėtų mažinti sąnaudas. Tai yra vienas iš svarbių uždavinių. Ir ABI siekia didesnio skaidrumo ir uh, nori, kad visi galėtų susipažinti su rizikos vertinimu. Tai yra labai labai svarbu. Šiuo metu da, bankai prekiauja da, uh, už kainas, kurios yra mažesnės nei, nei da, galėtų būti. Ir mes turime užtikrinti, kad ta, ta, ta situacija pasikeistų. Uh, Kartu mes, e, kai atliekame da, testavimą da, streso sąlygomis, reikia skelbti visą informaciją apie tai, kaip tas e, ta, testas atliekamas. Taigi mažos palūkanų normos kelia problemų bankams, bet bankai turi ir kitų problemų. Ir reikėtų, reikėtų tas problemas spręsti tam, kad e, bankai galėtų būtų, kad pagerėtų jų būklė. Ir Jurzika iš AKR frakcijos. Kaip Jums atrodo, kaip galima būtų tą užburtą ratą da, sugriauti, kai da, bankams priklauso valstybės skola ir kaip po to bankai turi, tos pačius bankus reikia gelbėti. Dėkoju. Po krizės ir po eurozonos skolos e, krizės paaiškėjo tai, apie ką jūs kalbėjote. Taip, e, iš tikrųjų, tam tikras užburtas ratas, e, kuriame atsidūrė ir bankai, ir vyriausybės. Finansų bendrovės, bendruomenės reguliuotojai ir priežiūros institucijos padarė nemažai pažangos, Ir taip, iš tikrųjų, čia svarbiausias to darbo elementas yra banko gavinimo ir pertvarkymo direktyva. Ir dabar reikia suprasti, kad teisės aktuose ir gyvendinant tuos teisės aktus reikia suprasti, kad akcininkai ir skolininkai turi mokėti už banko žlugimą. Tai yra nepaprastai svarbu, bet mes dar nepasiekime šios stadijos. Uh, ir banko gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos antroji redakcija turėtų mums padėti prie to pereiti, užtikrinti, kad konkrečios įmonės prisimtų joms tenkančią atsakomybę. Tai yra labai svarbu. Toliau Bankų sąjungos antrojo ir trečiojo ramščio galutinis sukūrimas likvidumo atstatymas, da, indėlių draudimo schema, visi tie dalykai yra nepaprastai svarbus. Ir čia reikia taip pat kalbėti apie tai, kaip mes spręsime nulinės rizikos valstybė, valstybės obligacijas. Ir aš manau, kad reikia įvertinti, tai, tai neturėtų būti iš esmės. Da, E, su reguliacijos e, susijęs klausimas. Reikia keisti teisės aktus ir čia reikia galima kalbėti apie rizikos koncentraciją. Ir tai yra pirmojo ligmens klausimas, bet e, iš prudensinės perspektyvos būtų teisinga pasakyti, kad mums reikia be abejo skirti diferenciacijos čia. Jose Guzmau iš Gūjų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. EBA patikimumas e, būtų susijęs e, su Farkas atveju, jo likimu. Aišku, e, įvyko taip, kaip įvyko, nors pati tarnyba matė, kas vyksta. Bet iš tiesų patikimumo lygį tai įtakojo, taip jau dabar yra. Žmogus, kuris vykdo priežiūrą aukštų lygmenių, neišvengiamai gauna daug informacijos ir turi daug kontaktų. Jūs uh, seksite farkas pėdomis. Kaip susidorosi su tokia reputacija? Jam vadovaujant institucija atrodė, kad EBA nėra uh, pačių išmintingiausių pareigūnų tarnyba. Ir mesgi nesitikėjome, kad Farkas pasitrauks. Mes nekalbėjome apie tai, kad e, iš valstybinio sektoriaus bus perinama į privatų. Galbūt tai yra ir pagrįsta ir panašiai, e, bet e, tokių problemų jau anksčiau esame turėję. Kalbam apie besisukančias duris tarp priežiūros institucijų ir privataus sektoriaus institucijų. Iš esmės, tas žmogus sektoriaus nekeičia. Eva pati turėtų keistis, pradedant direktoriumi. Ta pripažinkime čia, jeigu jūsų kandidatūrą patvirtinsime. Ir čia mes turime rinktis, ar e, rasime išmintingesnį pareigūną ar ne. Aš noriu padėkoti už visus paaiškinimus, bet jūsgi vis tik tai dar nieko nepasakėte, kaip bus su lyčių lygybės užtikrinimu kai jeigu jūs gausite darbą, aišku. Um... Ačiū. Taigi, noriu dar kartą pasakyti šio klausimo. Dėl pono Farkas. Po krizės buvo labai svarbu, kad e, pati ši finansų sritis pakeistų požiūrį į savo vaidmenį. Labai svarbu, kad būtų nutrauktas toks darbas ir lobizmas, koks vyko prieš krizę, perinant prie geresnių įpročių. Reikėjo, kad žmonės apsimtų atsakomybę. Aš pats apsėmiau atsakomybę už tai. Aš perėjau į nacionalinį lygmenį ir, mano nuomonė, aš labai gerai padirbėjau ir parodžiau, kaip turime dirbti su uh, tarpininkais. Mes mm, vadovomės faktais, įrodymais, teikiame komentarus ramiai. Pavyzdžiui, aš niekuomet e, neatvykau į šį parlamentą, man to nereikėjo, nes mano vaidmuo buvo surasti duomenis ir faktus ir kad galėtų vykdomi tyrimai, kad būtų įrodymų. Taigi reikia, kad žmonės taip dirbtų, jeigu norima pakeisti visą sistemą. Man atrodo, kad mes tą padarėme. Kita vertus, man atrodo, kad sunku pasakyti, nors jūs iš to vaidmens jau penkerius metus išsumtas, e, jūs negalite grįžti. Jūs gerai dirbote, sėkmingai savo darbą atlikote, bet penkerius metus e, buvot pasitraukęs ir mums tai nepatinka. Man atrodo, tai būtų nelengvas pareiškimas. Dėl lyčių lygybės aš jau sakiau, labai svarbu, kad uh, būtų geros struktūros. Mano valstybė Airijoje mm, darbo struktūra yra labai lanksti, palanki šeimai. Mes labai e, lankščiai vertiname tėvystės atostogas, darbą nepilno etatų, e, etatų padalymą ir panašiai. Tai nėra problema. Taip pat labai svarbu, kad mes ragint, skatintume tokią struktūrą. Aš jau sakiau, e, mūsų pasiekimai būtų dar geresni, jeigu žmonės po tėvystės atostogų pas mus sugrįžtų ir kad mes neprarastume jų kvalifikacijos, jų žinių. Tai labai ženkliai prisidėtų prie mūsų darbo kokybės. Todėl mes turime užtikrinti, kad e, kandidatų naujų sąrašai darbo struktūra, darbo valandų paskirsimas būtų palankus privataus ir darbinio gyvenimo suderinimui. Yra visa eilė veiksnių, kuriuos galime įgyvendinti, kuriuos turime padaryti ir ką aš esu jau padaręs, kad būtų sukurta uh, įvairia pusė lyčių požiūrių subalansuota darbo uh, sistema. Ačiū, vėluojame daugiau negu 10 minučių. Keletas žmonių nori pateikti klausimų e, spontaniškai. Laiko neturime, bet su sąlyga, kad jūs labai konkrečiai klausite, tada suteiksiu žodį. Mūsų dar laukia biudžeto gyvenimo patvirtinimas. E, galbūt galim kai kuriuos balsavimo klausimus nukelti rydieną. Tada dar po vieną minutę leisiu jums visiems pateikti klausimus. Danuta Hupner iš EPP. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti EBA vaidmenį e, rizikos mažinimo ir rizikos valdymo rodiklių požiūrių, ką EBA čia galėtų padaryti. So, so I think there's, there's, there's, there's an array of... Man atrodo, kad e, čia iškyla labai daug aspektų. Viena iš temų, kuri dabar labai dažnai diskutuojama, yra ERRD 2 įgyvendinimas. Apie tai jau buvo kalbėta, jau sakiau, kad tai yra labai svarbu. Tik taip mes galėsime pasiekti bankams iškeltų rezultatų. Vienas iš pagrindinių rizikos rodiklių aš iš savo paties e, patirties tiesioginių žinių savo valstybėje. E, yra labai svarbu, kad bankai NPL suvoktų, kad vartotojų interesai, ypač paskolų turėtojų interesai, turi būti pagrindiniai. Vienas iš pagrindinių sėkmę norėjimusių faktorių Airijoje buvo tai, kad sukūrėme Elgesio kodeksą orientuotą į skolininkus, paskolų turėtojus. Tai buvo pagrindinis dalykas. Kai tai atsiranda, galima sukurti mechanizmą, kaip bankai gali mažinti e, tiesioginę riziką. Tai reikalauja priežiūros institucijų intervencijos, tai reikalauja bankų valdybų indėlio ekspertizės, aiškios struktūros, reikia aiškių tikslų, bet e, ir tada reikia kūrybiškų sprendimų. EPA iki šiol labai gerai kūrė kriterijus susijusius su e, garantijų sistemos sukūrimu ir tai, kaip ir kitos metodikos pasiteisino, EPA dar pakeitė sistemą, nes pakeitė apibrėžimus Tai buvo labai svarbu ir labai naudinga. Labai ačiū. Kad būtų dar greičiau, štai kaip darysime. Tris klausimus išklausykime ir tada jūs visus kartu atsakysit. Miko Djūrai. Ačiū pirmininkė. Pone Kros, aš turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi jūsų atsakymu dėl uh, integralumo, garbingumo, taip pat jūsų požiūrio į lyčių lygybę. Uh, Aišku, kad jūs pats visuomet e, vyrus ir moteris traktavote vienodai ir aš labai džiaugiuosi, kad priežiūros institucija EBA pateikė rekomendacijų ne lyčių pagrindų žmonės įdarbinti, lyčių pusiausvėros pagrindų, bet kompetencijos pagrindų ras reikia asmenys, kurie tinka tam darbui. Aš visiškai sutinku su tuo, kad iš dešinės jūs gaunate turiningus klausimus, iš kairės ne visuomet. Mano klausimas yra dėl valstybių, kurios nepriklauso eurozonai. Nauja sąlyga yra iškelta joms, e, kai jos įstojo Europos Sąjunga, turi tapti bankininkistės sąjungos narėmis. Ar jūsų nuomonė ta sąlyga pasiteisina? Kokia jūsų patirtis e, dirbus priežiūros institucijose? Ar tos valstybės yra pasirengusios tam darbui. Toliau Robert Roland iš nepriklausomų narių. Have... Ačiū pirmininkė, mano klausimas būtų toks. Pasinaudokite savo paralelę, Airijos paralelę. Dabar jūs turite labai žemas ar net negatyves palūkanų normas. Ir e, nekilnojamo turto burbulas yra vėl kuriamas. Neseniai Eurozonos bankų sistemos e, apžvalga pademonstravo, kad baningininkistės paslaugos neveikia gerai ir uh, nauja nekilnojamo turto padėtis nesprendžia to nekilnojamo turto burbulo problemos, greičiau jie tik dar toliau išauks. Toliau Francis Fitzgerald iš EPP. Ačiū. E, pone, e, Pone kandidatė, jūs pabrėžėte, kad e, pastaruosius penkerius metus dirbote Centrinėme banke, Airijos bankininkistės aplinką tvarkėte po krizės. Tai labai sudėtingas darbas, bet to buvo nelengva dėl lyčių lygybės ir jūsų paties profesinio garbingumo išlaikymo požiūrių. Ką jūs darysite, kad bankininkistė taptų etiškesnė, etikos klausimų, ką nuveiksite? Ir antras klausimas, ko pasimokėte iš Airijos patirties po krizės? Ir ką jūs galėsite perkelti į EBA, darbą EBA? Pone Kros, dvi, trys minutės maksimum jums atsakymą. Um, on... Ačiū. Klausimas dėl bankininkistės sąjungos. Man atrodo, kad bankininkistės sąjunga visuomet buvo atvira ne euro narėms, bet pagrindinė logika yra tokia, jeigu turite bendrą valiutą, reikia bendrai e, vertinti bankininkistės sistemą. Reikia turėti vieną priežiūros instituciją, reikia turėti vieną bankų pertvarkymo mechanizmą, reikia turėti bendrą uh, indėlių draudimo sistemą. Logika iš esmės buvo tokia. Jeigu tie veiksniai, tie, tie reikalavimai nebus tenkina, tenkinami, tai uh, kils per daug didelė uh, sudėtingų aplinkybių grėsmė. Uh, banko santykiai su valstybės biudžetu greičiausiai bus iškraipyti. Taigi uh, jūsų minėtoji sąlyga, man atrodo, yra siejama su labai aiškia logika. Bankininkistės sąjunga be abejo e, yra labai svarbi ir aš žinau, kad valstybės, kurios nėra eurozonoje, galvoja prisijungti prie bankininkistės sąjungos. Vėlgi, aš žiūriu iš reguliuotojo pusės, ne iš politinės ekonominės, bet iš reguliuotojo pusės ir man susidaro įspūdis, kad e, labai daug sinergijos yra, labai daug naudos atneša uh, tai, kad mes turime bendrą bankysės paketą. Mes, bankų prižiūrėtojai, turim dirbti kartu bendroje komandoje, keistis patirtimi, keistis nuomonėmis, keistis kultūrinėmis tradicijomis. E, tai tarnauja Europos geriausiam labui. E, mes e, turime suvokti, kokią naudą atneša buvimas bendroje Europos priežos institucijoje, bet mano valstybė iš to labai daug pasipelnė. Kitas klausimas dėl neigiamų palūkanų normų. Ne aš esu kompetitingas to klausimu komentuoti, bet jūs aišku teisus. Mes turime atsižvelgti labai specifinį kontekstą, kuris e, suformuoja riziką. Galbūt rizikos mes tiesiog nematome, Todėl visiškai teisinga yra vertinti nekilnojamo turto rinkos padėtį ir kitas turto formas, investicijų perkelimą į tą turtą, potencialią grėsmę. Aišku, kad apie tai turime galvoti. Taip pat um, nebankininkistės sektorių turime įvertinti. Mes um, turime gan nemažą potencialą ir ten, ir bankininkistės tarnybos turi tą suvokti. Paskutinis klausimas dėl etinio elgesio bankininkistėje ir klaidų, kokiu, e, iš kurių pasimokiau e, per krizę ar po krizės. Etika bankininkistėje yra labai svarbi. Mes Airijoje visi ir aš asmeniškai tam skiriame labai daug dėmesio. Kaip sukurti tokią sistemą, kurioje žmonės visapusiškai pasitikėtų. Kol kas to neturime Kad taip atsitiktų, reikia keisti bankininkistės kultūrą. Bankai turi patys savęs reikalauti. Ir tu patys savęs klausti, ar ne, ar aš galiu tą padaryti, bet ar aš turėčiau tai padaryti. Mes e, centrinėme banke e, labai daug dirbome e, tuo požiūriu, net su vyriausybė bendradarbiavome, kad būtų sukurta teisės aktų sistema užtikrinanti vyriausiųjų pareigūnų darbo skaidrumą, atskaitingumą. Uh, Turime turėti labai aiškę hierarchijos sistemą, žemėlapį vos ne, ir mes turime labai aiškiai apibriežti, kaip vyriausi pareigūnai turi elgtis. Be to reikia sukurti administracinių sankcijų sistemą, kuri būtų įgyventa. Aš manau, kad tai yra raktas į e, geros etikos įdėgymą. E, per krizę mes labai skausmingų dalykų išmokome. Iš viso širdies galiu pasakyti, kad supratome, ko, kaip svarbu, būnant reguliuotojų, labai aiškiai įvardinti, ko sieki. Jeigu esi atsakingas už bankininkystės sistemos e, e, sveikumą, saugumą, gerą funkcionavimą, tai turi tam sutelkti, į tą sutelkti dėmesį. Ir e, toks, man, toks požiūris man iki šiol išlieka artima. Ačiū, ponė Kros. Dar vieną minutę ir paskui versim prie kitų darbos klausimų. Okay, now we have just, uh, you know, uh, some time, short time to move to the next topic, which is the discharge of the European Banking. Na, dabar labai nedaug uh, laiko liko, bet uh, kiti klausimai. Um, Europos komisijos uh, komunikatas parlamentui, tarybai ir auditorumais, Europos Sąjungos finansinių metų konsoliduotosios metinės ataskaitos. Ir aš Manau, kad ta, tos klausimus reikia perkelti, ko gero, rytoj, gal tik taip pirmininkas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai galėtų pasisakyti. Ponas Ježinė, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Na, ponas Lepinkė džiaugiasi, kad e, pasiaiškinus su esmą e, pareigūnais mes pateikėme ataskaitas ir galima pasakyti, kad 2018 metų e, finansinė ataskaita, konstitutų ataskaita yra patvirtinta, taigi Europos e, saugumo ir rinkų saugumo institucija patvirtino. O kitas dalykas, kaip EBA direktorė pana Arka buvo, Parka buvo paskirta ir nuo 2000. 2010 metų yra pasakyta, kad šitas paskirimas neatitiko gerųjų, gerosios praktikos, užkirtant interesų konfliktus. Ir panas Adink mini, kad šito besisukančių durų paskirimai turėtų būti neskatinami, kaip įmanoma, ir turėtų atitikti egzistuojančias politinės gairės, kurias numatė komisija. ESM ombudsmenas ir auditorumai ponas panešėjas teigia, kad toks, tokio, tokios besisukančių durų atvejis, atvejis e, leidžia interesų grupėms e, atlyginti už praeities elgesį tam tikram pareigūnui ir gali paskatinti žalingas iniciatyvas. Ir pranešėjas nori pabrėžti, kaip svarbu turėti atvirą nepriklausomą administraciją ES ir ne vien tik ES kaip visumai, bet ir E, institucijoms ekonomikos ir pinigų sąjungoje. Todėl ponas Apink pritartų ponios Rentinali e, sprendimas siekiant užtikrinti būsimus interesų konfliktus ir pritarė jos e, siūlymui, kad priežiūros valdyba ir valdyba turėtų peržiūrėti jo sprendimą tam, kad ponė Parkaš galėtų užimti CAO poziciją ir nu, atsižvelgti jos pagėdavimą, kad būtų peržiūrėta į darbinimo schemą. Pone Epink e, tikėsi baisingo bendradarbiavimo ir dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Ir aš e, taip pat dėkoju e, už galimybę užbaigti šios dienos darbą ir užduotį. Na, šešėliniai pranešėjai, ponas Kristoforų. Dėkuoju, kai dėl e, šitų priežiūros tarnybų ataskaitos patvirtinimą, mes manome, kad kai dėl trijų nuomonių galiu tik tai padėkoti pranešėjams ir manau, kad 18 metų ataskaita yra teisėta ir legali. Visais klausimais mes balsuosime už daugumą e, pakeitimų pasiūlymų, tačiau yra kai kurių klausimų, kur turim abejonių, na, bet tai susijęs su požiūriu kiek dėl šitų e, institucijų nepriklausomumo, bet kaip jos gali būti nepriklausomas, jeigu valstybės narys neša savo indėlį. Tai yra platus klausimas, nes ES ir e, grindžiama tuo, kad valstybės narės neša savo indėlį. Taigi, tai yra e, klausimas, kuris apima visas šitas priežiūros tarnybas. Ir kitas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, nors neturim laiko, tai yra perteklius. Yra sakoma, kad 60 procentų turėtų būti siunčiam atgal valstybės narės, bet tai gali būti įmanoma tik tai dialogo pagalba. Dėl to mes nesutinkame su šito požiūriu, kuris reiškia, kad turėtų e, būti pašalinama tos nubrauktos šitas išmokos ir aš skatinčiau dialogą su Europos komisija, siekiant užtikrinti, kad mes rasim sprendimą dėl nepriklausomumo ir, me, aišku, mes esame už, dėl interesų konflikto mes taip pat esame už ir pritarsime, manome, kad turėtų būti užtikrintas skaidrumas visur. Labai ačiū. Žilpoje. Mm. Atsiprašau, e, e, panas Honas. Panas Momnar nėra, jo nėra salėje, tačiau aš turiu jo dokumentą ir perskaitysiu. Taigi, mano teigia, kad Europos parlamentas negali pabrėžti labiau šitų e, centrinio Europos institucijų vaidmens, skatinant finansų sistemą, užtikrina finansį stabilumą ir vartotojų apsaugą, o taip pat užtikrinant mm, tvarką finansų sektoriuje, užkendant kelią pinigų plovimui ir užtikrinant stabilumą. Dėl šitos priežasties reikia užtikrinti, kad agentūros vykdytų savo mandatą nusekliai, nepriklausomai ir veiksmingai ir naudodamas savo resursus, turėdamas nepriklausomą administraciją, mano mano, kad dauguma pakeitimų pasiūlymų yra tinkami ir jie atitinka nuomonės projektą. Dėl to jis norėtų paskatinti jūs balsuoti už šitos pakeitimus, kaip ir anksčiau kalbėjusiai minėjo. Ačiū. Ačiū, nuparžėlė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė pranešėjų. Mes jau kalbėjome šitą temą ir aš dėkoju, kad jūs atsižvelgėte į daugumą pasiūlymų, kurias mes e, siūlėme. Taigi dėkui Jums už atvirumą, kuris leis priimti tekstą, kuris, mano nuomonė, yra e, labiau subalansuotas ir atsižvelgiai į daugumos malį. Dėkoju už tai. Mes taip pat pritarėme Jūsų kompromisinį pakeitimą dėl EMF Ir taip pat pritariu jūsų pasiūlymui dėl žodinių pakeitimų, dėl EBA. EBA na, yra tam tikrų dar nesutarimų, apie kuriuos mes kalbėjome ankstesniuose posėdžiuose, bet mums dar kyla klausimas dėl e, finansinių e, indėlių sugražinimo valstybėms narėms, nes tai turi atitikti ES e, tvarką, nes e, mes, aišku, nors ir čia išlieka tam tikrų nesusipratimų, bet mes vis tiek jums dėkojam už labai svarbu jūsų darbą. Labai ačiū. Dabar nebebus vertimo į įvairias kalbas ir e, posėdis toliau vyks tik tai anglų kalba.